Good afternoon, everyone. Welcome to our meeting today. If we have a look at the... Labą dieną. Labą, labą dieną, pasižiūrėkime į darbo tvarkės projektą, jeigu niekas neprieštarauja. Galime laikyti, e, kad projektą tvirtiname darbo tvarkės be jokių pakeitimų pranešimai. Porą. Pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų jūsų dėmesį tai, kad su ITRE rengsime seminarą apie antrinės žaliavas ir žiedinę ekonomiką. Vyks 31 sausio šis seminaras. Nuo 13.30 e, iki 14.30 dėl vertimo šiandieną 20 kalbų, 20 kalbų verčiama ir galima per e-meeting prietaiką susipažinti su darbo tvarkė tais dokumentais. Taip pat mūsų posėdis yra transliuojamas. Pirmasis darbo tvarkės klausimas šiandieną yra nuomonės projekto svarstymas. Kalbėsime apie e, žvejybos išteklių saugojimą, ekosistemų apsaugą techninėmis priemonėmis. Pranešėjas yra Tanasesku, prašom žodis jums. Dėkuoju pirmininkė kolegos. Patvirtinta nauja žuvininkystės politika, pagrindinis reglamentas ir labai svarbu techninę sistemą pakoreguoti, kad būtų galima prisidengti prie bendrosios e, žuvininkystės politikos. Reikia užtikrinti tvarų naudojimą jūrų išteklių, apsaugoti e, pažeidžiamas rūšis ir dėl to reikia techninių priemonių, kurios atitiktų ES e, teisės aktus aplinkos saugos srityje. Komisija pateikė pasiūlymą ir jisai yra žingsnis teigiama linkme. Aš sutinku, kad techninių elementų perkelimas į teisės aktus yra sudėtingas dalykas, tačiau, kad ateitie e, veiktume sėkmingiau, žuvininkystės politika turi būti aktyvesnė, reikia kartu dirbti su žvėjais ir kitais suinteresuotais subjektais. Techninių priemonių įdėgymas pagal deramą sistemą užtikrintų, kad <clears throat> bus laikomasi bendrų tikslų ir bus galima užtikrinti, kad bus įvyk dabartiniai ar būsimi ES įsipareigojimai aplinkosaugos srityje ir valdysena pagerės. Reikia taip aiškiai pasakyti, kad e, reikia laikytis dabartinių tikslų e, regionalizavimo srityje, e, siekinti įgyvendinti 92 direktyvą numeris 92-2004 ir kitus teisės aktus ir reikia tuos dokumentus įtraukti į tekstą. 943-2947 direktyvos tai yra. Ir reikia e, vadovautis mokslininkų ištekliais, išvadomis reikia saugoti gamtinius išteklius, reikia panaudoti, kaip galima, naujesnius duomenys, e, reikia e, naudoti tokius mokslininkų duomenys, kurie būtų aiškus, kuriuos būtų galima atnaujinti ir vengti neišbaigtų, e, netikslių duomenų. Reikia taikyti e, apsaugos atsargumo priemonės. Taip pat reikia užtikrinti, kad e, žvejybos įrankiai nepakenktų jūros gyvūnams, gyvūnijai ir kad nenukentėtų netikslinės rūšis bus perinama prie rezultatų valdant žunkysės politiką ir dėl to stebėsinos įgyvendinimo nuostatos pasiūlyme turėti tik, tik keliamus tikslus. Valstybės narės turi užtikrinti, kad naujoji sistema bus naudojama deramai, kad bus įtraukti visi suinteresuoti subjektai, kad būtų galima užtikrinti e, kultūrą, kuri e, akcentuotų įsipareigojimų įgyvendinimą. Taip pat techninės priemonės turėtų užtikrinti pagrindą, taikyti įvairioms techninės priemonėms ir nustatyti pag... E, nu, pagrindinės nuostatas regionalizavimui užtikrinti. Taip pat reikia dirbti taip, kad e, sumažėtų grėsmė jūrų ekosistemai. Techninės priemonės ne tik turėtų siekti gyvendinti naujus tikslus, reikia e, užtikrinti, kad tie tikslai deramai būtų tikrai įgyvendinti. Ir jeigu tikslai nebus įgyvendinti, tai vadinasi, kad techninės priemonės, kurios pasirinktos, nėra geros. Ačiū. Dėkoju. Dabar frakcijų atstovai. nuomonė išsakyti. Pradėsime po, nuo pono Uitema. Dėkoju, pirmininkė. Kalbėsiu olandiškai, kadangi klausimas yra techninio pobūdžio, techninės priemonės. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už jo darbą. Manau, kad daugelie e, sričių, jis tiksliai pastebėjo, kad reikia daug ką padaryti, jis paminėjo iššūkius, kurie mūsų laukia. Ačiū pranešėjai už tai. Kas mane pirmiausiai domintų, tai iškrovimo prievolės. Dėl e, šių priemonių kyla daug susirūpinimo tarp žviejų bendruomenės. Ir aš noriu pasakyti, kad kyla ir man abejonių, ar labai gerai kalbėti apie iškrovimo prievolės. E, ši prievolė buvo patvirtinta labai greitai, neįsigilant į aplinkos saugos aspektą. Ir dabar nebegalima grįžti gražinti, atsiprašau, e, jaunų žuvų. Ir tai yra klaida. Žuvų, žuvų jaunikliai dėl to kenčia, jų ištekliai gali nukentėti. Taip pat mm, dėl priegaudos yra taisyklės. Reikia galvoti, kaip gražinti tam tikras rūšis į e, jūrą. Ir e, Vienas iš dalykų, kuris e, kelia susirūpinimą, yra žvejyba naudojant elektros impulsus. Pasiekta yra pažangos, e, naudojant e, šią priemonę galima atsargiau žvejoti, bet taip pat tai reiškia, kad reikia ir kitų naujoviškų žvejybos metodų ieškoti ir galbūt komisija galėtų kai ką paaiškinti, nes ne viskas aišku iš pasiūlymo. Būtent, kad e, numatytas reikalavimas, jog numatytas 5 procentų apribojimas. Bet e, jeigu žiūrime į priegaudą, tai nebeaišku, iš kur susidaro tie 5 procentai. Yra nuostatose taip pat kitose direktyvose, kurios skirtos jūros gyvūniai apsaugoti. Yra ribojimai. Turime e, jūrų apsaugos direktyvą, e, paukščių direktyvą. Aš norėčiau, kad komisija paaiškintų, kai ką reikia e, išvengti tokios situacijos, kai per nelik daug atsiranda teisės aktų ir juos paskui sunku įgyvendinti. Ar kas nors dar nori pasakyti? Ponas Torvalds. Thank you. Ačiū. Aš šį dosį rengiau kaip šešėlinis pranešėjas žuvininkistės komitete. Man atrodo, kad pats pranešimas yra geras. Turime šiek tiek abejonių. Mano kolega jau paminėjo žvejybą impulsais. Žinome, kad dėl e, skirtingų priežasčių kai kuriuose valstybėse iškyla abejonių dėl tokio pobūdžio žvejybos. Aš manau, kad ir mes turėtume apie tai daugiau pagalvoti. O šiaip, mūsų nuomonė, techninės priemonės turėtų būti e, įgyvendintos labai gerai. Nes visi žinome, kad e, žuvininkystė iškilo didelis pavojus Ir artėjant Brexit, turbūt tų iššūkių bus dar daugiau. Kol kas e, Britanijos vandenys buvo ES zonoje ir dabar Britanija išėjus padėtis labai pasikeis, atsiras trys skirtingos zonos ES, Britanija ir Norvegija. Ir manau, kad tai gali sukulti tam tikrą painiavą ir žvejybai impulsais. Ačiū, dar kas nors? Jeigu ne, tada suteiksiu žodį komisijos atstovui. Ponas Gram. Labai ačiū. Ačiū už tokius naudingus komentarus. Sugryšiu prie kai kurių konkrečių paminėtų klausimų. Visų pirma, dėl iškrovimo obliga... E, prievalės. Mes suprantame, kad tai kelia nemažai problemų, tačiau tokiu tikslu mes stengiamės raginti selektyvesnius žvejybos metodus taikyti. Ir e, įvairiose jūrų baseinuose tai turi būti daroma. Yra konkrečių nuostatų e, susijusių su pagrindiniu bendrosios žuvininkistės politikos reglamentu Ir suprantame, kad kai kuriais atvejais žvėjams gali būti pritaikyta iškrovimo išimtis, iškrovimo prievalės išimtis. Ir e, tai ypač pasakytina apie tam tikrus žuvų rūšis. Be abejo, labai daug yra diskutuojama apie žvejybą impulsais. E, jau buvo pasakyta, kad novatoriškų e, prietaisų naudojimas turi būti uh, pagrįstas. Mes turime leisti e, žvėjams e, taikyti, naudoti įrenginius, kurie paprastai nėra numatyti. Ir aš manau, kad žuvininkistės komitete reikėtų visų pirma aptarti tuos klausimus, kaip ir taryboje, tik tada turėtume leisti tokius naujoviškus įrenginius naudoti dėl įprastinių tikslų peržiūrimo. Pirmą kartą apie tai yra rašoma techninėse priemose. Pirmą kartą ten bus nurodytas e, kiekybės tikslas. Bendroji žuvininkystės politika yra e, skirta tam, kad e, žvejybos praktika būtų optimaliai gerai pritaikyta. Ir suprantame, kad turės būti nustatyti konkretūs tikslai E, kiekvienos žuvų rūšies atžvilgių kiekvienoje zonoje atskirai. 5 procentai sugautos žuvies turėtų būti e, numatoma kaip išsaugojimo e, referencinis skaičius. Taigi mes galvodami apie naujas priemonės turime visą laiką įvertinti mm, bendrą kontekstą. Taip pat stengiamės e, propaguoti e, mažiau E, nurodomuosius metodus. Mes norime suteikti daugiau laisvės, bet tuo pat metu reikia užtikrinti gerą politikos vertinimą. Sureaguosiu į kitą pastebėjimą dėl aplinkosaugos reglamentų, žuvininkystės reglamentų pakeitimų. Aš suprantu, ką Jūs norite pasakyti. Mūsų pasiūlyme yra pasakyta, kad techninės priemonės numato priemonės, kurios gali būti naudojamos regionuose, kad būtų pasiektas e, gerų ekologinių standartų įgyvendinimas. Manau, kad tiek dabar galiu pasakyti. Esu pasirengęs atsakyti kitus klausimus, jeigu reikia. Labai ačiū, ponė Gram. Kreipiuosi dabar į poną Tarasesku, mūsų pranešėją, kuris galėtų apibendrinti. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams ir visiems kitiems, kurie dalyvavo rengiant šią nuomonę. Aš žinau, kad e, šis dosie yra labai sudėtingas. Aš žinau, kad e, jis yra labai techninis. Nenoriu jūsų gaišinti dar daugiau, nes e, manau, kad Europos komisijos atstovas labai aiškiai e, pristatė abiejų paminėtų problemų esamą būklę. Tikiuosi, kad galiausiai visi supras, jog šis pranešimas yra skirtas tam, kad ateityje būtų sukurti kitokio pobūdžio reglamentai. Europos Sąjunga, ačiū. Thank you very much. On this report we vote. Ačiū. Dėl šio pranešimo pakeitimus galite teikti iki vasario 7 dienos 12 valandos. Balsuosime Envi komitete kovo mėnesį. Norėčiau paklausti, ar kitam klausimui jau yra atėjęs komisijos atstovas. Taip. Taigi, tada kolegos pereiname prie kito klausimo mūsų darbo atvarkėje. Pasikeitimas nuomonėmis su Europos komisija apie stambiausias atliekų deginimo gamyklas įrenginius ir kalbėsime apie pramoninių atliekų e, ir emisijų direktyvą. Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Anetai Vilims, kuri yra komisijos skyriaus vadovė. Prašau, jūs būsite pirmoji. Good afternoon. Labadiena, gerbiama pirmininkė, Noriu padėkoti komitetu už suteiktą galimybę keistis nuomonėmis su jumis apie e, stambiausias e, atliekų deginimo e, gamyklas ir geriausiai manoma technika. Švarus oras, vanduo ir dirbožėmis daugeliu mūsų yra baziniai poreikiai. Taip pat mes turime pereiti prie žiedinės ekonomikos ir turime padidinti energijos efektyvumą. Pramonės emisijų direktyva, kurią mes trumpai vadiname tiesiog ID direktyva e, padeda pravininkams prisidėti prie šių svarbių tikslų. E, per pastarosius 30 metų ES teisės aktais yra pasiekta ženklios pažangos, mažinant emisijas iš stambiųjų atliekų deginimo renginių, bet vis tik tai maždaug pusė uh, E, sieros dioksido, 40 procentų gyvsidabrio ir didelė dalis azoto dioksidų ateina būtent iš pramonės atliekų. Reikia dar daugiau pastangų, mažinant Europos išlakas, kad būtų pagerinta oro kokybės direktyva. Ir akivaizdu, kad e, LCP direktyvos e, leis pagerinti galutinį uh, E, mūsų tikslų įgyvendimo mechanizmą. Neseniai šis komitetas vienbalsiai balsavo už naują reglamentą dėl gyvsidabrio. E, jis yra reikalingas tam, kad e, naujoji gyvsidabrio konvencija galėtų būti ratifikuota. Be to, ši LCP reguliavimo konvencija reikalauja, kad būtų taikoma geriausiai manoma metodika, mažinant gyvsidabrio emisijas iš stambiųjų atliekų deginimo gamyklų ir renginių. E, kodėl egzistuoja tie IED e, nuostatai. Tai leidžia pirmiausia priboti emisijas stambiosiuose pramoninėse e, gamyklose. 50 tūkstančių gamyklų įeina, įskaitant 3500 didelių deginimo įrenginių. IED reikalauja, kad būtų naudojami e, moderniausi metodai ir yra nustatomi emisijų limitai e, taršai iš tų optimaliausių, naujausių technologijų. Kad palengvintume valstybių narių darbą ir užtikrintume nuolatinių e, reikalavimų suderinimą, mes esame Europos komisijoje pasirengę kasmet skelbti bref apie kiekvieną valstybę narę. Jūs turbūt girdėjote Sevilijos proceso pavadinimą, nes techninė darbo grupė būtent dirba Sevilija. Ir BREF yra atliekami su techninės darbo grupės nariais kartu ir žiūrime, kaip yra laikomasi pramonės emisijų direktyvos. Be to, žinome, kad valstybės narės atitinkamų pramonės šakų atstovai ir aplinkosaugos nevyriausybinės organizacijos dirba šiuose darbo grupėse. Be to, ši grupė prisideda ženkliai prie dokumentų rengimo. E, darbas yra atliekimas vadovaujantis aiškiais duomenimis, tai duoda gerų rezultatų, nes yra kruopščiai išanalizuojami emisijų duomenys ir pasveriamos naudojamos metodikos. Uh, BREF suteikia detalios informacijos apie sektoriaus raidą, jo e, ekologinius iššūkius ir egzistuojančius techninius metodus. Jose yra skirsnis, kuriame yra kalbama BAT iš, apie BAT išvadas, geriausias e, turimos technikos išvadas ir e, žiūrima, kaip galima emisiją sumažinti pasitelkiant tokias technologijas, BAT technologijas. E, Mes esame pasirengę tokiu būdu parengti dirbą valstybių narių konkurencijos reguliavimo institucijoms e, sukurti gerą leidimų išdavimo sistemą. Mes suprantame, kad dabar jau bus paskelbta 12-osios tokios BT išvados. Dabar konkrečiai dėl LCP BREF žinant, koks svarbus šis sektorius. E, techninė grupė susilaukė labai didelio susidomėjimo ir beveik 300 narių joje dirba. Ši grupė surinko informaciją apie maždaug 580 LCP, kurias įeina ne tik uh, uh, oro, bet ir vandens bei energijos, oro taršos, bet ir vandens taršos bei energijos efektyvumo direktyvų reikalavimus. Praėjusius metus spalio 20 dieną vyko paskutinis šios grupės susirinkimas. Į Čia yra aptariami visi pagrindiniai teršėjai, skaitant ir tuos, kurie e, išmeta sieros dioksidą, azoto dioksidą ir dulkes. Be to, tai e, yra skiriamas dėmesys konkrečioms taršoms grupėms, pavyzdžiui, gyvsidabrio, e, vandenilio florido, vandenilio dioksido ir panašiai. Dabartinėmis sąlygomis peržiūros procesas uh, jau leis pri, paskelbti Europos komisijos BAT išvadas. Kita mėnesį į AD komitete apie tai bus kalbama ir bus paskelbtos išvados. Praėjus ketveriems metams po IAD išvadų paskelbimo bus peržiūrėti išduotieji leidimai ir e, didelės kūro de, didelį kūrą degnantis įrenginiai e, turės e, iš naujo būti autorizuojami. Taigi, ką reiškia LCP emisijų mažinimas? E, E, visų pirma, e, veiklos kokybė turi pagerėti. Anglėmi kūrenamos e, įrenginiai, gamyklos yra labai svarbios, bet jos labai didelę dalį taršalų išmeta, pavyzdžiui, 60 procentų duščių, 62 procentus NOX ir panašiai. Ir suprantame, kad 2025 metais turėtų būti įgyvendinti reikalavimai E, dabar, kuriuos paskelbsime dėl BAT. Ir dėl to turėtų sumažėti labai ženkliai 67 procentais dujo, dulkių išmetimas 25 procentais e, gyvsidabrio ir e, visų kitų taršalų išmetami skaičiai. Mes suprantame, kad jeigu LCP išvados nebus įgyvendinamos, reikės ieškoti alternatyvių e, taršos mažinimo būdų ir tai žymiai brangiau kainuos. Bet išvados leis taip pat pagerinti vandens kokybę, e, tar, tarš, triukšmo taršą ir tai e, leis bendrus ekologinius tikslus pagerinti tuo pat metu mes suprantame, kad šiomis išvadomis yra stengiamasi skatinti e, bendrą rinką ir investicijas į energijos efektyvumą, tačiau nėra visiems tinkamo vienodo sprendimo. Mes suprantame, kad ES lygmenių turime pradėti ieškoti geriausios įmanomos e, metodikos ir e, tai turi būti daroma su šios sektorius atstovais. Uh, E, atskirų įrenginių atstovai, atskirų gamyklų atstovai turės e, teikti savo konsultacijas ir mes suprantame, kad IAD e tokiu leis, leis rasti sprendimų pritaikytų nacionalinių lygmenių. Aš kalbėjau apie geriausios įmanomos technologijos BAT išvadas, bet prieš baigdama tam norėčiau pasakyti kai kuriuos kitus svarbius šio teisės akto aspektus. Visų pirma, IAD sumažina ir supaprastina e, pramoniai visoje Europos Sąjungoje e, taršos e, leidimų išdavimą. Daugelis valstybių narių bando pritaikyti tokią pat sistemą ir bando pritaikyti tam savo nacionalinę politiką. Mes pastebėjome, kad mūsų sistema susidėmėjo Kinija, Rusija, Pietų Koreja, Pietų Amerika, taip pat ESBO projekte dėl geros praktikos keitimosi uh, E, tokioje sistemoje kaip mūsų IED e, yra, yra pademonstruotas toks susidomėjimas. Bet to suprantame, kad naujoji sistema leis sumažinti kaštus. E, taip ES pramoninkai stengiant, besistengiantis sušvelninti taršos lygmenį, sumažinti taršos lygmenį, galės lengviau patekti į tarptautinės rinkas. Baigdama noriu pasakyti, kad turime peržiūrėti naują teisės aktą, manome, kad tai bus naudinga ir aš tikiuosi, kad jūs galėsite geriau suprasti uh, LCP bref sudėtingumą ir suvoksite, kad jis yra naudingas. Aš aišku, esu pasirengus atsakyti jūsų klausimus ir uh, šiomis temomis galėčiau pateikti dar daugiau detalių, jeigu jums tai būtų naudinga. Ačiū. Labai Ačiū už šią prezentaciją. Dabar suteiksiu žodį uh, komiteto nariams. Gal kas nors norėtų pasidalinti pastabomis. Ponas Fots. Ačiū, pirmininkė. Aš tikrai labai vertinu komisijos pastangas ir suprantu, kad e, medžiagos tikrai labai daug, gal kai ką ir pražiūrėjau, bet manau, kad vis dėlto yra vienas neišspręstas klausimas. Šiuo metu ir beje ne tik mano šalyje. Patys pavojingiausi renginiai beje yra ne mano šalyje, bet vis dėlto pasakysiu, kad mes šiuo metu renovuojame kai kuriuos iš tų didelių kūrą deginančių įrenginių tam, kad įgyventintumėm e, strategiją 2020. Ir įsivaizduoju, kad jeigu vieną dieną susitarsime dėl naujų e, ribų, tai tuomet keisis ir pradiniai tikslai, kuriais pagrystos dabar atliekamos renovacijos atnaujinimai. Tai reiškia, kad paties modernizavimo proceso metu mes tarsi keisime taisyklės. Ką apie tai mano komisija? Ar įmanomas toks scenarius? Ar įmanoma, jog taisyklės keisis modernizavimo proceso metu? Ir jeigu tai yra įmanoma, jeigu taip gali atsitikti, tai kaip komisija siūlytų spręsti tokią situaciją? Gal turi kokį nors sprendimą? Ačiū toliau, ponas Arhort. Ačiū pirmininkė. Sako panas Eichhout. Aš suprantu, kad procesas yra sudėtingas, bet nelabai supratau, kokiu rezultatu tikimasi. Aš suprantu, kad vadovaujamas išmetamųjų taršalų direktyva, su ją puikiai esu susipažinęs, tai buvo mano pirmas teisėjo kuros dosie, taigi niekada jos nepamiršiu. Koks yra brev tikslas? Tai yra įgyvendinti e, pačius geriausius prieinamus gamybos būdus. Na, o jeigu paskaitytumėm teisės aktą, tai ten kalbama apie pusiausvyrą tarp palankaus aplinkai rezultato ir palankaus ekonominio rezultato. O kągi mes dabar darome? Ne viskas man aišku, iškilo porą klausimų. Ar aš teisingai supratau? Taisyklės, dėl kurių dabar diskutuojamos, uh, turėtų būti taikomas tik po ketverių metų, ar ne? Jeigu dabar 17 metai, tai nuo 21 metų. Taigi tai reiškia, kad bus pradė, prabėgę 15 metų nuo senųjų taisyklių patvirtinimo. Ir aš nelabai suprantu, kodėl e, peržiūra vyksta po 8 metų, jeigu taisyklės keisis po 15. Antras klausimas. Kokiais duomenimis pagristi standartai? Kalbame apie 2010 metų duomenis. Taigi kalbame apie 2010 metų geriausius prieinamus gamybos būdus. Ir e, e, būtent tie 2010 metų geriausi gamybos būtai nulems taisyklės, kurios bus taikomas 2021 metais Ar per šiuos metus nuo 10 iki 21 metų pasaulis nepasikeitė? Ar mes galime kurti taisyklės 21 metams, remdamiesi 10 metų gamybos būdais? Čia kažkas negerai, gal komisija galėtų pakomentuoti. Ir dar šis tas. Žvelgdamas į duomenis, galiu pasakyti ir štai ką. Reikėtų palyginti mūsų kitais, pavyzdžiui, su Japonija. Japonijoje vidutinis rezultatas jau dabar yra geresnis negu kad tie standartai, kuriuos mes numatome 21 metams. Tai čia, kokie čia yra geriausi prieinami gamybos būdai? Na, dabar Kinijos standartai. Jie yra 30 procentų ambicingesni dėl SO2 ir 80, 18 procentų dėl NO2. Taigi net ir Kinijos standartai yra aukštesni, tai, iš, tai kokie ta mūsų geriausi prieinami gamybos būdai. Aš truputį pasimetęs. Aš tikrai manau, kad čia reikėtų kitokio požiūrio. Ir dar yra numatyta ir išimtis. Gal galite tą išimtį paaiškinti? 15 straipsnėje yra numatyta išimtis. Labai ilga pastraipa, kur išdėstyta ta išimtis, apie tai buvo daug diskutuota su taryboje. Taigi dabar jau teisės akte yra 15 straipsnis ir ten numatyta išimtis. O dabar jūsų siūloma išimtis yra žymiai švelnesnė. Tai man kyla klausimas, ar jums reikia dar vienos išimties, juk jau teisės akte yra jau viena išimtis. Ir kodėl komisija e, siūlo švelnesnį išimtį? Ir paskutinis klausimas. Kai mes diskutuojame apie, su komisija, komisija visą laiką yra susirūpinusi dėl vienodų sąlygų nustatymo visiems. Pažvelkime į Europą. Ar čia nustatytos vienodos sąlygos visiems? Tos šalis, kurios anksti pradėjo gyvendinti taisyklės, tarsi nubaustos. Tos šalis taiko žymiai. E, griežtesnius standartus negu kad tie, kuriuos mes dabar aptarinėjame. Taigi tos šalis, kurias jau seniau bandė apsaugoti savo piliečius e, nuo užtaršto oro, dabar tos šalis yra baudžiamas. Ar tai iš tikrųjų sukuria vienodas sąlygas visoms šalims, jeigu tos šalis dabar e, baudžiamas, ar mes turime būti švelnesnė atsiliekančiom šalims? Na ir dabar jau tikrai paskutinis klausimas, jis yra susijęs su Junktinė karalystė. Junktinė karalystė yra viena iš tų atsiliekančių šalių. Mes dabar kalbame apie standartus, kurie įsigalios nuo 21 metų. Mes nežinome, ar Junktinė karalystė pasitrauks iš ES. Bet ar nėra tiesa tai, kad būtent dėl Junktinės karalystės iš dalies bus taikomi švelnesni standartai 21 metams, nors Junktinė karalystė juk ko gero nebus ES e, nare. Man tai atrodo yra dar viena problema visame šiame procese. Taip, mes pritarėme Sevilijos procesui, taip viskas sudėtinga, bet ką darome dabar? Mes tiesiog kūrėme net nevienodas sąlygas visiems ir mes baudžiame tas šalis, e, kurios anksti pradėjo taisyklės įgyvendinti ir tarsi teikiame paskatas tom šalims, kurios atsilieka. Ačiū, ponai Eichhout. Ponas Torvalds. Ačiū. Aš pasistengsiu kalbėti labiau suomiškai ir trumpiau negu kad mano kolega. Man atrodo, čia iškilo rimta problema. Čia tikrai pritariu tam, ką pasakė ponas Eichhardt. Žvelkime į pasiūlymą. Čia yra numatytos papildomos priemonės e, e, tiems, kas naudoja biomasės, e, kūro įrenginius, negu kad tiems, kurie naudoja iškastinį kūrą. Maždaug prieš metus laiko įvyko konferencija Paryžiuje, kur buvo bandoma ir priimti sprendimą apie tai, kad reikėtų teršti mažiau, negu kad numato šis pasiūlymas. Manau, kad komisija tikrai mums skolinga paaiškinimą. Jau geriau, kad tas paaiškinimas būtų pagrystas ir geras. Ačiū, ponas Hautema. Hui tema. Ačiū, pirmininkė. Nenorėčiau kartoti viso to, ką pasakė kiti kolegos, bet aš jiems pritariu. Pritariu dėl to, kas buvo pasakyta dėl informacinio dokumento. Europos parlamentas labai aktyviai dalyvavo uh, E, išmetamųjų taršalų direktyvos kūrimo procese ir siekia išvengti bet kokių spragų. E, jau buvo sakyta, kad buvo numatyta ir išimčių 15 straipsnė. Ir tikrai nenorėtumėm, kad pažengiusios valstybės narės būtų baudžiamos. Žinome, kad valst... ES e, yra tam tikrų spragų. Jau buvo pateikti paaiškinimą apie Kiniją ir Japoniją. Uh, tikrai neįsivaizduojamas dalykas, e, jog būtų baudžiamas tos įmonės, kurios yra pažangesnės. Aš noriu pastirauti komisijos. Ar lengviau jums pasiekti direktyvos tikslus su šiuo BREF dokumentu, ar netaip lengva? Panas Hoisling. Ačiū. Kilus šiam skandalui mes e, tikrai savęs turime pasitirauti, ar yra spragų, yra atotrukis. Atotrukis tarp to, kas techniškai jau seniai manoma, kaip kad rodo kitos šalis, pavyzdžiui, NOX rytyje, JAV pavyzdys. Ir ar negalima būtų kelti dar ambicingesnių standartų moderniems renginiams? Ar čia nebandoma kažkaip pasverti ir ekonominių interesų? Ar tikrai prioritetas yra teigiamas, ar, ar taip pat toks pat svoris suteikiamas, suteikiamas ekologiniams aspektams kaip ir ekonominiams aspektams, tikrai dėl to esu susirūpinęs. Uh, Aš tikrai nemanau, kad komisijos pasiūlymas atitinka naujausius technikos standartus. Man atrodo, mes tarsi atsiliekame. Ta pasakysiu ir apie gyvsidabrį. Pažiūrėkime, kokie yra amerikiečių standartai dėl gyvsidabrio išmetamųjų taršalų. E, man atrodo, čia ir komisija turėjo elgtis nuosekliau. Aš bijau, kad ir vėl uh, bus atsižvelgta kai kurių šalių interesus, pavyzdžiui, ir mano šalies interesus pripažįstu, kurios daro komisijai spaudimą. Nežingsniuoti prieki, bet aš manau, kad komisija turėtų eiti į priekį. Ir turiu klausimą komisijai, ar iš tikrųjų jūs ketinate eiti prieki? Ar atsilaikysite prieš valstybių narių daromą spaudimą? Ar tikrai pasieksime e, mūsų tikslų? Man atrodo, kad komisijos e, pasiūlymas e, nėra tinkamas būdas eiti prieki. Pane Dali, ačiū. Aš visų pirma noriu padėkoti komisijai, kuri pas mus atvyko ir suteikė informacijos. Taip pat pritariu kitų kolegų išsakytam susirūpinimui dėl šio pasiūlymo. Jeigu valstybės narės įgyvendintų pasiūlytas bref ribas, tai uh, užtikrintų švaresnį orą, sumažintų iš, uh, priešlaikinių mirčių skaičių. Vis dėlto komisijos pasiūlyme nebuvo atsižvelgta tinkamai visus aspektus. Aš pritariu tiems susirūpinusiems kolegoms, kurie sakė, kad spragos LCP BREF dokumente reiškia, kad bus baudžiamos pažangiosios įmonės ar valstybės narės. Ir nemažės iš didžiųjų e, kūro deginimo įrenginių išmetamo azoto oksido skaičius, kuris atsiranda e, deginant išteklinį kūrą. Nepamirškime ir neseniai kilusi skandalą dėl dizelinių variklių. Aš norėčiau pateikti klausimą komisijai. Ar komisija ketina imtis kažkokių veiksmų prieš tas šalis, kurios pažeistų Getemburgo protokolo ribas arba vertes. Juk dėl to buvo susitarta tarptautinių lygmenių. Ir kokį poveikį tai turėtų tarptautiniams įsipareigojimams, kuriuos ES yra prisėmusi pagal Getemburgo protokolą. Na, dabar paskutinis klausimas. Ką mano komisija? Ar bet geriausiai prieinami gamybos būdų reikalavimai neturėtų būti suderinti su išmetamųjų taršalų direktyvos nuostatomis. Ačiū. Ar dar kas nors iš kolegų norėtų paklausti? Ne? Tuomet grįžtame prie ponios Williams. Prašom. Dėkuoju. įvairiausių klausimų sulaukiu ir bandysiu struktūrizuoti juos atsakydama, kad galėčiau į viską sureaguoti. Tikiuosi, kad man pavyks. Matome iš klausimų, koks sudėtingas yra darbas ir visas dokumentas. Kaip žinia, dokumentas maždaug 900 e, puslapių, išvados dėl geriausių turimų metodų E, taikomų didelėse mm, e, kūrą deginančiuose gamyklos renginiuose dėl pirmojo klausimo. Įvairios išlygos ir pramonės emisijų direktyva, ribinės vertės ir kas bus pasakyta BAT išvadose ir kas galios nuo 21 metų griežtai. Skaitėte? Yra įvairiausių priemonių. Vienas iš dalykų yra perinamasis nacionalinis planas, e, sudaromi sąrašai visų renginių, e, kurie pateks į apriepti tokių planų iki 20 metų. bet e, darbas jau vyksta šioje srityje nuo 2011 metų. Taigi valstybės narės turi labai daug laiko iškart investuoti gyvendinant e, išvadas BET ir e, padaryti atitinkamas investicijas prieš sugriežtinant reikalavimus dėl geriausių turimų metodų. Valstybės narės e, kai kurios turi išlygas 20 metų, e, kai kuriems renginiams 23 metų mm, centrinio šildymo renginiams, kai kurios techninė darbo grupė sprendžia atitinkamus klausimus e, bet e, galvojama, kad pakankamai numatyta laiko atlikti struktūrinėms investicijoms, kad e, nenukentėtų penelik pramonė ir taip pat, kad būtų atsižvelgta į sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. E, dėl to, ko klausė ponas Ekurt, dėl laiko. Darbas prasidėjo 2011 metais paskutinis e, dokumentas lyg, nesėjo lygių su geriausiais metodais, o e, pirmieji sprendimai priimti 2006 metais, paskui po ketverių, penkerių metų darbas buvo tęsiamas atsižvelgta į sektoriaus apriepti dydį, į įrenginius, e, suinteresuoti subjektai pranešė apie įrenginius, kuriuos reikėtų įtraukti į skaičiavimus. Taip pat e, e, biuras veikiantis Sevilijoje turėjo apdoroti visą informaciją, ar įvertinti, ar visos 580, visi renginiai yra E, kontroliniai e, įrenginiai, atskaitiniai. Paskui biuras 8,5 tūkstančio pastabų pastebėjimų sulaukė, paskelbęs pirmasis išvadas. Paskui buvo atliekamas vertinamas ir iš tiesų darbas yra labai rimtas, 12 inžinieriai Sevilijoje dirba, e, pagal devynės skirtingas e, kryptis e, geriausių turimų metodų dokumento. Kas yra tikrai nemažai dėmesio skiriama tam, kad procesas vykstų deramai. Manau, kad e, dirba tikrai nemažai žmonių penki netgi, o šiaip paprastai vienas ar du dirba pagal kiekvieną metodą. Dėl pačių metodų yra pasiekta pažangos rinkoje, tačiau mes nemanome, kad švelninimo metodų kas nors srityje pasikeitė iš esmės, kaip kad buvo pasakyta. E, dar vienas svarbus dalykas yra data, nuo kurios renkame duomenys, nes kitaip mes įsivelsime į pasaką be galo, nes nuolat reikės atnaujinti duomenys. Mes norime, kad procesas veiktų ir būtų veiksmingas. Dėl Kinijos ir Japonijos renginių ir lyginimo mūsų su jais. Mes žinome, kad Japonijoje ir JAV renginiai E, yra našesni, tačiau jie yra skiri. Mes e, turime galvoje duomenų rinkimą. Taip pat reikia prisiminti, kad procesas susijęs su pramonės emisijų direktyva reiškia, kad duomenys renkami ne tik iš ES, bet ir iš e, viso pasaulio renginių. Kai kurie iš jų, kaip žinote, m, mm, pakliūva į skaičiavimus, duomenys iš jų yra įtraukti Ir e, taip pat mes bendraujame su valstybė narių pramonė, NVO ir duomenys galima pateikti iš visur, iš viso pasaulio. bet taip pat siekiama, kad nenukentėtų darbas, kuris atliktas, atliktas iki šiol techninė darbo grupė per keletą metų. Kita vertus, Kinija žiūri į mūsų geriausių turimų metodų dokumentą ir naudoja jį kaip atspirties tašką, nes mes esame kaip ir lyderė šioje srityje. Aišku, negalima lyginti 30 metų darbą Europos Sąjungoje siekiant švelninti taršos pasiekmes su darbu, kuris vyksta Kinijoje. Nes uh, e, yra labai dėl skirtumai tarp Kinijos ir Europos. Dėl 54-osios išlygos. Mes manome, kad ji labai gerai apibriešta. E, sąlygos, kada galima taikyti ar kreiptis dėl išlygų, e, labai griežtai apibrieštos. pirmiausia, kompetentingos valstybių narių institucijos turi patvirtinti tokį prašymą ir jos taikomos šimties tvarka, ne kaip bendra taisyklė. Taip pat, jeigu kalbėsime apie komisijos darbą, jūs minėjote, komisijos veiklą. Aš noriu pasakyti, kad tai yra procesas, kai e, dokumentai rengiami kartu su suinteresuotais subjektais. Komisija pati nesprendžia viena. Ji labiau vadovauja procesui tam, kad būtų galima užsitikrinti duomenis, kurie paskui būtų taikomi Europos pramoniai. Bet to pramonės emisijų direktyva reikalauja ar suteikia teisę kompetentingomis institucijoms e, taikyti dar griežtesnius reikalavimus dėl emisijų ribų tose teritorijose, kur oro kokybė e, yra labai prasta. Dėl klausimo apie Jungtinę karalystę. 50 straipsnis dar nėra pradėtas taikyti, todėl mes neturime teisės e, neleisti kuriai nors šaliai išsakyti savo nuomonės dėl ES teisės aktų rengimo. Šiuo metu visi turi vienodas teisės, mes nesame gavę kokiu nors kitokių nurodymų iš kur nors ir mes e, visus e, traktuojame vienodai. Taip pat e, geriausių trijų metodų išvados jų taikymas. E, tuo reikalauja pramonės emisijų direktyva. Vyksta procesas, Bet jeigu tokio proceso nebūtų, tai tuomet kiekviena iš valstybių narių turėtų įvertinti e, egzistuojančias geriausias, e, geriausią technologiją, geriausius metodus, e, taip pat rezultatus įvertinti įrenginių, kuriems išduodami leidimai. Mes deriname šį procesą su uh, Sevilijos procesu ir tokiu būdu jis tampa veiksmingesnis, daug daugiau įrenginių uh, E, gali būti išanalizuota, įvertinta, taip pat įvertinti emisijos lygiai platesnių mastų. Ir užtikrinamos vienodos veikimo sąlygos visoje ES, nes visiems galioja tos pačios taisyklės. Tokiu būdu e, pramonė, e, pramonės renginiai negali būti iškelti į kitas valstybės narės, kur, pavyzdžiui, reikalavimai būtų žemesnio lygmens. E, taisyklės vienodos yra visoje Europos Sąjungoje. Dar pasižiūrėsiu į kitus klausimus. E, biomasės deginimas kelia vis didesnį euro taršą, vis daugiau dulkių, tą rodo mūsų išvados ir BAT išvadose e, bus siūloma imtis tam tikrų priemonių. Pavyzdžiui, jeigu biomasės e, naudojimas didės, reikia užtikrinti, kad tai neprieštarautų ES oro gyvybės tikslų ir pasaulinių klimato kaitos tikslų. Taip pat. E, e, nėra e, paskaičia, nėra įrodymų, kad e, švelnimo priemonės biomasę deginant yra, e, kainuo, kainuotų daugiau negu deginant anglį. Dėl Volkswageno ir dizelinio kūro taikoma emisijų direktyva, bet yra esminis skirtumas tarp pramonės emisijų, uh, ir kitų sistemų. Pagal pramonės emisijų direktyvą, direktyvą e, realių sąlygų emisijos yra vertinamos, o automobilių varikliai, e, jų tipas tvirtinamas laboratorinius bandymus atliekant, o ne realiomis sąlygomis E, pramonės emisijų direktyva suteikia galimybę valstybėms narėms aplinkosaugos inspekcijas renkti renginiuose. Emisijų duomenys e, pateikiami komisijai taip pat reguliariai. pažinti e, vertes. E, Göteborgo protokolas. Mes e, atsižvelgiame į dizelinius variklius, taip pat emisijų lygį, kuris minimas geriausių turimų metodų išvadose. Ir siekiam užtikrinti, kad visą tai atspindėtų Göteborgo protokole. Aš pradžioje jau kai ką minėjau. Būtent mes vertiname kaip naudingi asocijuoti emisijų lygiai, jų taikymas kaip minimumo. 2025 metais emisijų numatyti sumažinti 58 procentais e, e, sieros dioksito, 25 e, procentai gyvsidario, 67 procentai dulkių. Tai yra asociuoti emisijų lygiai. Tai yra susijęs su siekiu, kaip galima geriau apsaugoti tiek e, sveikatą e, žmonių, tiek e, aplinką. Ačiū ir dar turėtumėte klausimų. Dar ponas Eikhut nori paklausti. Norėjau sureaguoti tikrai komisijos atstovai sako, kad tai yra bendras su valstybėmis narėmis vykdomas procesas, bet galiausiai komisija yra vienintelė, kuri atitinkamai teikia informaciją ir žinome komisijos praktiką visuomet e, sieks apginti rezultatą tų diskusijų. Taigi tai yra ir jūsų iš tikrųjų produktas Nes e, šiaip jūs sakytumėte, kad jeigu jums tai netinka, tai jūs ne, nepritarėte valstybės narėms, jeigu jums tai netinka. Bet aš norėčiau, kad jūs nors kartą padarytumėte politinį pareiškimą apie tai, kas iš tikrųjų vyksta. Jeigu jūs to nedarote, tai kaip pradžioje sakėte, jūs norite apginti procesą tai yra svarbu, pavojinga, bet ir sudėtinga ir visiems gerai, bet nepradėkite atsigrėžinėti nuo savo pozicijos, kai atsakinėjate į klausimus. Tai yra ir komisijos produktos. Man nepatinka, jūs dabar bandote atsaky, tarsi kalbėti apie du, du dalykus, kai jums kyla pavojus ar kažkas netinka, sakote, ne tik mes komisija, bet ir valstybės narės atsakingi už tai. Kitas dalykas, kada mes balsuosime. Noriu žinoti. Aš tikiuosi, kad jūs e, išgirsite, ko aš klausiu. Kada bus balsuojama šiais metais, kada? Jūs sakėte, kad mes turime apsispręsti dėl to atspirties taško, bet aš kaip suprantu, tai yra 210 metai, ar ne? Mes kalbame apie taip vieną BREF dokumentą 21 metams, o e, duomenys bus iš 2010 metų. Aš teisingai suprantu, paprasčiausiai man sakykite taip arba ne ir tuomet pereikime prie trečiojo klausimo, ką komisija darys, kad užtikrintų, jog po 21 metų turėtume labai e, greitą E, ir realistišką duomenų atnaujinimą. Jūs sakėte, kad tai sukurs vienodas sąlygas visiems ir e, kiekviena šalis turės tą daryti valstybė nariai. Man nereikia aiškinti apie tai, kokia svarbi yra ES, kokia vertė jinai sukuria, bet Jeigu mes standartus įvesime 21 metais pagal 10 metų standartus, kaip bus, nes jau dabar ES kai kurios valstybės narės laikosi geresnių standartų, negu kad 21 metais, kurie bus įvesti. Taigi nebus vienodų sąlygų. Ir ką darys komisija, kad būtų užtikrinta, jog bus sustiprinti labai greitai standartai. Nes iki 21 metų, jeigu viskas e, bus laukiama, tai nėra paskata kai kuriuoms valstybės narėms dirbti geriau. Niekas daugiau nenori pateikti klausimų, tai komisija. Dėkoju, gerbimo pirmininkė. Galbūt nelabai aiškiai aš pasisakiau apie techninės darbo grupės sudėtį pramonės atstovai dirba joje, valstybės narės ir NVO. Mes kaip komisija aktyviai pasisakome už tai, kad aplinkosaugos NVO atstovai dalyvautų šios grupės darbe. Svarbus dalykas yra tas, kad techniniai pajėgumai, kuriuos ar ekspertizė šioje darbo grupėje būtų tikrai svarus. Jūs sakote, komisija parašė kažką ar nusprendė. Taip pat yra svarbu pasakyti, kad kiekvienas skaičius išvadose BAT yra rodomas per posėdžius techninės darbo grupės ekrane ir visi dalyviai svarsto kur turi būti žemesnė ar aukštesnė riba BAT išvadų. Tai yra grupinis darbas. Kaip geriau galima būtų atstovauti visiems suinteresuotiems subjektams. Egzistuoja skirtingi interesai, tačiau mes bandome visus suburti prie bendro stalo, prie vieno stalo ir kad e, tokiu būdu užsitikrinti išvadas e, ir dokumentą pateikti, kuris būtų priimtas visiems. Kartais girdime labai prieštaringų nuomonių iš skirtingų pusių. Didžioji dauguma vis tik tai suinteresuotų subjektų yra patenkinti procesu, bet visuomet bus kažkas, kas prašys daugiau ar mažiau ir mes turime kažkaip užtikrinti pusiausvyrą. O dėl šalių, kurios e, dirba geriau negu ES, yra atskirų įrenginių, kurių rezultatai geresni negu ES renginių. Labai sunku kažką apibendrintai sakyti ir sakyti, kad kiekviena, kiekvienas JAV, Kinijos ar Japonijos renginys veikia geriau negu Europos dėl vienodų sąlygų. Aš nemanau, kad mes baudžiame tuos, kurie dirba geriausiai. Mes bandome atsiliekančius priartinti prie to ligmens. Europa vis tik tai nėra vieno greičio Europa. Matome, kad regionai skirtingai dirba ir valstybės narės ir mes norime priartinti prie aukštesnio lygio standartų viso Europos Sąjungoje visus regionus ar valstybės narės. Tai yra techninis procesas. Viskas, ką jūs sakote, tik patvirtina, kad tai yra politinis procesas, tačiau tai turėtų būti techninis procesas. Jūs kalbate apie konsensus, apie tai, kad reikia atsižvelgti į visų nuomonę, kalbate apie skirtingų reičių Europą. Mes kalbam apie žmonių sveikatą. Ir tai yra tas pats bendras dalykas visoje Europoje. Turi būti tai e, e, daroma vienodai, kiekvieno piliečio atžvilgių. E, ir jūs turite pripažinti, kad tai, kas vyksta, yra griniausias politinis procesas. Ačiū, ponė Kaut. Manau, kad komisija taip pat labai gerai tai suprato. Ponas Torvalds. Puzzled. Probably on a high. Aš e, turbūt aukštesnių lygmenių galėčiau pasakyti, dabar dar susipainiojau. Bet jeigu perskaitytume direktyvą, ir rašote taisyklės pagal, kaip jūs sakote, gana lietai, tai mano supratimu jūs rašote taisyklės, kurios pakenks tiems, kurie yra pažangus ir greitai eina į priekį. Aš manau, kad dėl to bus rimtų problemų. Todėl mes taip ir priemėm sprendimą Paryžiuje ir mūsų komitete jau keletą kartų. Norėtume, kad išliktume pirminėse gretose ir nebandytumėm pataikauti atsilikėliams. Ponas Eichhaut, kadangi balsuosime, tiksliai negirdėjom. Mrs. Goodeland, you want to have the floor, please. Thank you, Madam President. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Guteland kalba. Aš klausiausi diskusijos ir manau, kad didžioji dalis e, kas, to, kas mums įdomu, jau buvo aptarta. Aš e, matau, kad e, reikia dar kartą pakartoti, jog yra labai svarbu išlaikyti aukštesnius standartus, nes e, pastarojo meto tyrimai rodo, kad e, didelės kūra e, kūrenančios e, gamyklos renginiai 20 tūkstančių gyvybių galėtų išsaugoti e, Europos Sąjungoje, jeigu e, būtų sumažinti e, ekologiniai leidimai, standartai ekologiniai būtų griežtesni. Aš norėčiau pabrėžti, kad e, narių e, daug, apie tai kalbėjo ponas Sekhaut, e, keletą kartų pasisakė. Taigi Aš tik tai galiu pasakyti, kad prisidedu prie diskusijos, bet vis tik tai aš manau, kad e, visi aiškiai pademonstravo, kad reikia papildomos vertės, reikia dokumento, kuris atneštų papildomos vertės ir leistų sumažinti emisijų išmetimą ateityje. Kitaip mes būsim atsakingi už gyvybių uh, praradimą. Ir aš galiu pritarti didžiai daliai to, kas šiandien jau buvo pasakyta. Galiu tik tik, tik uh, tą papildyti. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Manau, kad uh, atsižvelgta į viską, kas buvo pasakyta. Gal komisija galėtų maždaug darbo tvarkę pasakyti? Labai ačiū. Aš pasinaudosiu dar kartą šią progą ir atkreipsiu jūsų dėmesį dar kartą į tai, kad šis procesas priklauso nuo duomenų. Todėl mes turime surinkti duomenis iš referencinių valstybių, e, kurios ir atitinkamų gamyklų bei renginių, kurių yra visame pasaulyje, ir tada tie surinkti duomenys yra aptariami darbo grupėje. Tai nėra kieno nors išmislas, Tai yra pagrysta viso pasaulio e, valstybių tikrinimais ir valstybės narės e, tikrina šių duomenų kokybę. Bendrai e, turime suprasti, kad yra skirtingomis tarsi kategorijomis viskas yra vertinama. Kompetitingos institucijos E, tuos e, tas kategorijas e, vertina kaip referencinius duomenis ir žiūri, kurie renginiai turi potencialą pasiekti tam tikrus veiklos rezultatus. Dėl datos šiuo metu BAT išvados yra pateiktos teisėkuros procesui. Ta konsultuojame su E, komisijos tarnybomis vidaus konsultacijų sistemoje. Negalime nuspėti, kokie bus tų konsultacijų rezultatai, nežinau, kiek gausime komentarų ir ar bus jo sudėtinga patvirtinti, bet aš žinau, kad artimiausiais mėnesiais bus balsuojama. Bet tai jau įvyks 2021 metų pirmoje dalyje greičiausiai. Atsiprašau, pirminį, kalbėtą atsiprašė 2017 metų pirmoje pusėje. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad šios BAT išvados e, yra siejamos su rezultatų įgyvendinimo sistemais pagal oro kokybės dirbožėmio emisijų direktyvas. Taip leis, galėsime sumažinti e, teršalus iš stambių kūrą deginančių įrenginių, nes kitaip tai kainuotų labai brangiai ir tai būtų labai sudėtinga valstybėms narėms. Pagal dabartinius teisės aktus bus galima pasiekti reikalaujamų standartų pagal aplinkosaugos teisės aktus. Ačiū. So, labai ačiū. Ačiū visiems, kurie prisidėjote prie šio keitimo su nuomonėmis. Dabar pradėsime kitus mūsų darbo svarkės klausimus. nuomonės projekto svarstymas apie ES dalyvavimą partnerystėje dėl Viduržėmio jūros prima mokslinių projektų. Suteiksiu žodį poniai Ajuso, nes pono Gampus nėra. Ačiū ponė pirmininkė. Aš prašysiu, kad vėliau leismėt man pačiai savo ruoštų kalbėti, o dabar kalbėsiu pranešėjo pono Gambos vardu. Visų pirma, jo vardu atsiprašau. Jo kaime iškilo problema ir jis dabar negalėjo atvažiuoti, kai tik galės atvyks. Prima programoje dalyvauja 14 valstybių, 9 iš jų yra ES valstybės narės Dvi pagrindinės problemos čia keliamos - maisto sauga ir vandens tiekimas. Aš džiaugiuosi, kad pirmininkaujant taryboje Maltai e, šis klausimas patvirtintas tarp prioritetinių, nes jį reikia spręsti kuo greičiau, kad numatomas dokumentas būtų patvirtintas ir įsigaliotų jau kitų metų sausio mėnesį. E, ES veikimo sutarties 135 straipsnis yra šio dokumento juridinė bazė, yra numatytas 20 milijonų finansavimas, 200 e, darbo vietų yra sukūriama e, dalyvančioms valstybėms narėms. Dar vienas įdomus pasiūlymas, kuris gali būti naudingas mokslinio tyrimų diplomatijai ir migrantams, užtikrinant, kad tie žmonės neturėtų išvažiuoti iš savo valstybių dėl to, kad maistas ir vanduo yra nederamai valdomas. Uh, Manau, kad taip pat turime kalbėti apie žinių perdavimą ir pasiūlymus gerinti sanitarijos tinklus, atliekų perdirbimo tinklus, taip pat užtikrinti geresnį vandens išteklių panaudojimą. Kol kas, e, bėgant laikui, e, šios problemas savo aktualumą nepraranda. Šis pasiūlymas vis tik tai ženkliai pagerino padėtį, nepaisant to, aš pateikiau keletą pasiūlymų pakeitimams Turime užtikrinti, kad ES lėšos būtų garantuojamos, tačiau tos garantijos neturėtų reikšti, kad valstybės narės bus atsakingos už bendrus Europos, visus ES fondus. Pasirūpinkime, kad investicijos būtų veiksmingesnės ir efektyvesnės ir turime siekti pusiausviros tarp stambių projektų ir mažesnių projektų. Reikia sutelkti fondus iš dalyvaujančių valstybių ir e, pačius ES biudžeto ir kartu mes pasieksim gerų rezultatų. Ačiū. Ačiū. Dar šešėlėms pranešėjams žodis. Pirmiausia, pana Zorinio. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasinaudosiu šią progą ir eh, pasveikinsiu pranešėją gerokai padirbėjus Mes pritarėme jo požiūriui į šią partnerystės ir investicijų viduržėmio jūro zonoje e, projektą. Taip pat sutinkame su tuo, kad vandens saugumui ir maisto saugui yra skiriamas prioritetinis dėmesys. Tokios kaip ši partnerystės turėtų būti ES dažniau panaudojamos. Aišku, kad ES komisijos pasiūlymų bus galima uh, pagerinti padėtį. Bet kol kas aš norėčiau išskirti du dalykus. Visų pirma, pasiūlyme yra pateiktas, pateikta alternatyva, kad mokslinio tyrimų ir inovacijų erdvės e, būtų e, geriau apibrieštos. E, taip bus galima geriau jas investuoti. Tačiau šiandien žinome, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra e, E, siejamos su ekosistemomis, bet jos pasiteisina tik tada, jeigu e, apima kartu ir biologinės įvairovės projektus. Žinome, kad egzistuoja labai daug skirtingų technologijų ir moksliniai tyrimai yra atliekami ne tik pasitelkiant technologijas, bet ir pasitelkiant įprastą praktiką. Bendrai kalbant, visa ekosistema leis pasiekti mūsų išsikeltų tikslų. Kitas dalykas - projektų tinkamumas finansavimui ar galimybės gauti finansavimą projektams. Reikia nepamiršti, kad finansinės priemonės ir finansiniai ištekliai yra teikiami toms valstybėms, kurios prisideda prie šios partnerystės. Šiuo metu Europos komisija laikosi tokios pozicijos, kad uh, E, gaunant pasiūlymus, jokios diskriminacijos e, naudos gavėjams negali būti taikoma, ypač kai kalbame apie finansavimą iki 2020 metų, bet labai svarbu, kad mes paremtume tokius projektus, kurie prisideda prie valstybių narių e, urbanistinių konsorciumų. Tokiu būdu galėsime užtikrinti, kad uh, prie fondų finansavimo prisidedančių interesai būtų patenkinti. Taigi tokius aš pakeitimus, patobulinimus siūlau, aš pats jau suformalavau ir mano frakcijos vardu aš šios pakeitimus teiksiu. Ačiū toliau panas Tornalis. Ačiū pirmininkė. Aš bijau, kad jau per daug dažnai šiandien kalbu, bet stengsiuosi kalbėti labai glaustai. Aldė šešėlinė parašėja Karolina, Karolina Puncent negalėjo atvykti, o mūsų frakcija štai ką norėtų pasakyti. Ji visų pirma noriu padėkoti Žasmin už pasiūlymą kurio tikslas pagerinti Europos komisijos parengtą dokumentą dėl šios labai svarbios partnerystės, e, kadangi e, žmogaus veikla ir klimato kaita daro bendrą įkaitą. Viduržėmio jūros regionas pradeda rimtai kentėti dėl vandens stokos, Be to iškyla daug ekonominių ir socialinių e, įtampos taškų ir žmonės turi pasitraukti iš regionų ieškodami geresnių gyvenimo sąlygų. 80 milijonų žmonių gyvenančių viduržėmio jūros regione e, yra traktuojami kaip skurdus vandens požiūrių. Ateityje padėtis tik dar blogės. blogės. Vandens stoka smoks ir e, pietų Ispanijai, Italijai, pietų Prancūzijai, Maltai, Kiprai. E, Graikijai. Jau dabar e, vanduo ten tampa rimta problema, ypač vasarą. Viena iš priežasčių, kodėl neveiksmingai yra naudojamas vanduo, yra nepakankamos investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Todėl Aldė šešėlinė pranešėja norėtų pabrėžti, kaip svarbu e, apstarti visas įmanomas iniciatyvas, tarp jų ir Prima, kuri numato naujoviškų būdų valdyti vandens ir maisto užtikrinimo sistemą ir pagerinti dalyvaujančių valstybių administracinius gebėjimus. Mokslinio tyrimų ir inovacijų mastas e, turi būti plečiamas, kad vandens stokos problema būtų panaikinta, todėl labai svarbu, kad tai būtų daroma kuo efektyviau ir veiksmingiau, kad e, e, pasiekti rezultatai būtų greiti, realūs ir subalansuoti. Mes taip pat turime pabrėžti nacionalinių politikų ir iniciatyvų reikšmę. Pone Pansit norėtų padėkoti visiems už bendradarbiavimą ir e, lauks tolesnių bendrų pastangų. Visų šešėlių pranešėjų vardų jį dėkoja. Labai ačiū, ponai Tornvalds. Aišku, ir vėliau galėsite pasisakysiu toliau, pane Dornano. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dėkoju pranešėjai ir e, ponios Ajuzo vardu reičiu, e, reiškiu e, padėką ir sakau, kad mūsų frakcija pateiks pakeitimu. Mes turime kalbėti apie Europos viduržėmio jūros regiono bendradarbiavimą. 2015 metais buvo paskelbtas Barcelonos procesas, tačiau gerų rezultatų nėra pasiekta. Iš esmės tai buvo susijęs su tuo, kad išaugo migrantų antplūdis. E, tai e, su atkūrė e, rimtą vandens stogą viduržėmio jūros regione. Ir vis daugiau ir daugiau valstybių nuo to kenčia ir susidarė labai didelis e, problemos. Žinia, kad Egipto ir Tuniso revoliucijos e, su, pavertė valstybės struktūras labai pažeidžiamomis. Be to, kaip žinia, sumažėjo turizmo mastai, o migrantų ir prieglopščio siekiančiųjų srautai tik tai prisidėjo prie Tuniso ir Egipto kryžių. E, sunkumai dabar yra labai aiškus. Mes vardame 15 valstybių destabilizacijos simptomų, prie kurių ženkliai prisėda prie vakarų ir vakarų Europos valstybės. Todėl ENF valstybė iš principo pasisako už tai, kad turi būti ieškoma sprendimų e, kilmės, e, migrantų kilmės valstybėse. Mes tikimės, kad prima atneš realios pažangos ir leis sukurti gerą pagalbos ir humanitarnės paramos programą programą. E, po to, suprantame, turi būti užtikrinta derama finansavimo sistema, kad e, pagalba pasiektų visus, kam tai reikalinga. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį e, kitiems komiteto nariams, kas norėtų pasisakyti. Pradėkime nuo ponios dalį. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjui. Uh, Jau ir komisija sakė, kad e, iniciatyva prima yra susijusi su pačiais svarbiausiais viduržėmio jūros regiono klausimais. Aš pati esu iš Maltos ir tam tikrai pritariu. Pritariu tam, kad E, naudojantis primą reikėtų spręsti vandens trūkumo, klimato, klai, e, e, klimato kaitos klausimus, taip pat demografinių pokyčių keliamus iššūkius, maisto gamybos iššūkius, o be abejo taip pat ir migracijos iššūkį, tai yra pas didžiausias iššūkis viduržėme jūros regionai. Uh, Prima instrumentas yra skirtas skirtumams tarp viduržėme jūros regiono valstybių mažinimui, bet tam reikia ir atitinkamų investicijų. Reikia 200 milijonų eurų, kurie turėtų būti investuoti iš programos Horizontas 2020. Na ir dar tiek pat turėtų paskirti ir dalyvaujančios šalis. Mes visų pirma turime įspręsti, kokie projektai būtų finansuojami iš ES biudžeto. Čia pritariu Karlos Zorinjos, Zorinjo pozicijai. Pagal dabartinį pasiūlymą ES investuotų iš esmės mokslinių tyrimų ir inovacijų uh, E, projektus, kurie susijęs su tomis technologijomis, kurios artimos rinkai. Buvo, būtų e, išsirinkti keli demonstraciniai, bandomieji projektai. Aš nepritariu komisijai. Manau, kad ES turėtų e, finansuoti vairesnius projektus nuo labai tech, aukštų technologijų iki tokių projektų, kur nedaug technologijų. Taip pat reikėtų finansuoti ir praktikoje atliekamus tyrimus. Reikėtų aiškiai apibriežti, kas galėtų gauti finansavimą. Finansavimas turėtų būti skiriamas tik įgyvendinant primą tikslus. Manau, kad pagal komisijos pasiūlymą kol kas yra numatytas, numatytos žymiai švelnesnės taisyklės. Taigi reikėtų peržiūrėti pirmąjį straipsnį ir užtikrinti, kad finansavimą galėtų gauti tik e, dalyvaujančios valstybės. Ketinu pateikti atitinkamus pakeitimus. Baigdama dar kartą dėkoju pranešėjui ir šešėliniam pranešėjui iš SNT frakcijos. Ačiū. Pane Ajusa. Ačiū. Aš irgi turiu pastabų. Esu šešėlinė pranešėja ITRE komitete. Ir tikrai norėčiau padėkoti ponui Gambus, parengus tokį pranešimą. Iš esmės pritariu jo mintims ir noriu pabrėžti, jog labai svarbu spręsti vadinamąjį free riders klausimą. Uh, dėl to, kieno projektas gali būti finansuojamas. Taip, mes norime, kad procese dalyvautų kiek įmanoma daugiau šalių, bet yra tokių šalių, kurios prisideda ir finansiškai. Taip, kiekvienas galėtų dalyvauti procese, bet tie, kas dalyvaus, turėtų įnešti ir savo indėlį. Aš pritariu e, tam, kas buvo pasakyta apie saugiklius, garantijas. Uh, Mes turime užtikrinti, kad būtų teikiamos garantijos ES valstybėms narėms ir tos garantijos turėtų priklausyti nuo tos valstybės skiriamo finansavimo dydžio. Garantijų reikia, tačiau jos turėtų būti nepernelyg griežtos, nes kitaip bus atbaidytos kitos šalis. Taip jau atsitiko ir su kitomis iniciatyvomis, kurios buvo pagrystos 185 straipsnių. Labai svarbu, kad procese dalyvautų abiejose viduržėme jūros regiono pusėse esančios šalis. Turime užtikrinti, kad, e, kaip jau sakiau, abi dvi viduržėme jūros regiono pusės dalyvautų uh, Manau, kad e, tikrai šį projektą dar būtų galima tobulinti, ypač tas pasakytina apie pagrindinius ramščius. Ačiū. O dabar žodis komisijai. Prašom. Ačiū pirmininkė. Labai diena visiems. Aš visų pirma norėčiau padėkoti jums visiems už jūsų teigiamus atsiliepimus. Ačiū, kad teigiamai sureagavote į šį Europos komisijos pasiūlymą. Uh, Ko gero visi suprantame, kad komisijos siūlomas instrumentas yra labai svarbus, regionų jo tikrai itin reikia. Instrumentas yra susijęs su kova su klimato kaita. Jau dabar, e, ko gero, 60 procentų Europos miestų gyventojų uh, susiduria su vandens e, trūkumu vasarą, kai labai karšta. Problemą būtina spręsti ir e, naudojantis naujausiamis inovacijomis būtų galima rasti praktinių sprendimų. Pasiūlytas instrumentas pagrystas įvairiais principais, kurie buvo numatyti 185 straipsnėje ir kuriais yra pagristi ir kiti instrumentai paremti 185 straipsnių mes norime, norime skatinti mokslininkų meistriškumą, visi turėtų turėti galimybę dalyvauti, sąlygos turėtų būti gana paprastos. Dėl to, kas galėtų gauti finansavimą, vadinamoji free riders problema, uh, E, taip pat ta problema, ar jau turime reikalingų technologijų įvairiems projektams įgyvendinti. Tai tikrai labai svarbus klausimai ir e, reikia rasti teisingus sprendimus. Taip pat reikia nepamiršti ir ES interesų bei apsaugoti ES biudžetą. E, Nei viename iš 185 straipsnių pagristame instrumente nėra numatytos švelnesnės garantijos ir atsakomybė dalyvaujančioms šalims. Taigi ir čia bus taip pat. Kaip jau buvo sakyta, reikia rasti kai kurios praktinius sprendimus. Šie klausimai buvo keliami ir taryboje. Diskusijos tebesitėse, mes esame nusiteikę geranoriškai, laukiame ir Europos parlamento pasiūlymų, laukiame ir šio komiteto, rytro komiteto siūlomų pakeitimų. Na, bet iš esmės mes manome, kad visos institucijos sutarė dėl to, kad instrumentas svarbus, kad tai yra puikus valstybių narių ir jų kaimininių šalių bendradarbiavimo pavyzdys įgyventinant mokslinės programas, kurios be galo svarbios ateičiai. Kalbu ir apie Pietų Europos šalis, ir apie Šiaurės Afriką, artimuosius rytus, tas šalis, kurios išsidėšiusios aplink viduržėmio jūrą. Baigdamas savo pasisakymą pridursiu štai ką. Mes tikrai su didžiuliu nekantrumu laukiame Europos parlamento pakeitimų ir norėtumėm kartu su jumis rasti tinkamus sprendimus dar neišspręstiems klausimams. Ačiū. Dėkoju. Tuo ir galime baigti šią diskusiją. Turiu Jums pasakyti, kad pakeitimus galite teikti iki vasario antrosios 12 e, valandos, na, o Envi e, e, komitete balsavimas įvyks kovo 9 dieną. Dabar skalbiu per traukėlę, dar liko laiko iki mūsų viešojo klausimo, kuris turėtų prasidėti 5 valandą 17.00. Prašyčiau visų grįžti į salę be 15.05. Ačiū. Good afternoon, everyone. Sveiki visi, dar kartą. Siūlyčiau pradėti kitą darbo tvarkės klausimą. Tai yra viešas klausimas apie ES 300 metų emisijos tikslus, jų gyvendinimą žemės naudojimo e, ir miniškystės sektorių vaidmuo norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į šį klausimą. E, pirmiausia, penkis mūsų ekspertus, kurie iš toli atvyko. Labai labai dėkuoju visiems. Klausimas bus susijęs su mūsų pasirengimu rengti rengiant pranešimą dėl taip vadinamo LULUCF pasiūlymo ir pranešės yra ponas Lins suteiksiu žodį pirmiausiai pranešėjai, kad jis pristatytų klausimą. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už tai, kad mane pristatėte, mėly kolegos. Aš irgi norėčiau kuo nuoširdžiausiai pasveikinti ekspertus, kurie šiandien pas mus atvyko. Ponas ir ponai, praėjusiais metais didžiulis dėmesys buvo skiriama klimato kaitai, kovai su klimato kaita, buvo pasirašytas istorinis Paryžiaus sustarimas, jis įsigaliojo 16 metų pabaigoje. Na ir dabar e, visame pasaulyje galioja ir globa, e, globalaus vystimosi tikslai. Yra būtina mažinti iškastinio kūro sunaudojimą. Tai padėtų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, taip pat ir skatintų bioekonomiką. Europa norėtų tapti lyderę e, kovos su klimato kaita srityje. Mes esame užsibrėžę ir vidutinės trukmės, ir ilgalaikių tikslų, įtakojame ir Paryžiaus konferenciją. Turime pastangų pasidalymo sprendimą, kuris galioja ir LULUSEF. Na ir manau, kad dabar yra būtina e, taikyti konkrečias priemonės ir tikslus įgyvendinti. Na ir šiandien kalbame apie tai, koks vaidmo čia tenka e, žemės naudojimui, miškininkystiai. Šiame sektorio taip pat kyla nemažai iššūkių. Gamybai, maisto produktų gamybai yra taikomi tam tikri kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai, tą pas, patį pasakyčiau ir apie medienos produktus. Uh, Žemės ūkis ir miškininkystės sektorius yra tikrai, suprant, tikrai supranta, koks vaidmuo jiems tenka. Šiems sektoriams, šie sektoriai turi didžiulį potencialą tam, kad galėtų sumažinti CO2 emisijas. Na, kaip žinia, CO2 emisijos labai įtakoja klimato kaitą. Tam, kad šie sektoriai galėtų tinkamai sumažinti CO2 emisijas, e, tuos sektorius reikėtų skatinti, jiems teikti paskatas. Taip pat komisija siūlė daugiau lankstumo. Na ir aišku, tai yra puikus instrumentas. ATS e kreditai neturėtų būti suteikiami automatiškai, jie turėtų būti suteikiami užsitarnavus tai. 2020 metais e, baigs galioti Kioto protokolas ir pagal tą protokolą valstybės yra įpareigotos e, siekti no debit rule taisyklės. Na ir tai taip pat susiję ir su LULUSEF, tai yra integruota į bendrą ES politiką, yra nustatyti tikslai iki, 30, iki 2030 metų. Aš manau, kad e, būtina įgyvendinti no debit taisyklę tam, kad būtų pasiekti 2030 metų ir Paryžiaus konferencijos tikslai. Na ir čia labai svarbus vaidmuo tenka tvariai miškininkystėje. CO2 sugavimas, saugojimas, e, žaliavų e, gaminimas neteršiant aplinkos. Tai labai svarbus dalykai. Miškai turėtų būti tvarkomi tvariai. Jie, miškai turi didžiulį potencialą. Ir čia būtina bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, o ne veikti prieš valstybės narės. E, Europoje miškai labai skirtingi. Daug kas priklauso nuo klimato sąlygų. Nuo klimato priklauso, kaip miškai auga, koks yra miškų kirtimo potencialas. Iki 2030 metų reikėtų e, įgyvendinti taisyklės ir dėl paskatų arba dėl kreditų. Yra būtina pilnai išnaudoti miškininkystės sektoriaus potencialą. Ir dar pabrėšiu, jog labai svarbu, jog nebūtų e, kuriami papildomi pareigojimai e, šioje srityje dirbančiams įmonėms, pavyzdžiui, dėl apskaitos. E, per šį klausimą gausime daugiau praktinės informacijos iš mūsų ekspertų. Aš su nekantrumu laukiu prezentacijų, mūsų svečių pasisakymo. Paskui įvyks diskusija ir aišku, galėsite teikti klausimus ne tik ekspertams, bet ir komisijai. Dar kartą ačiū, kad atvykote. Na, dabar laukia diskusijos. Labai ačiū ponui Lenz. Kreipiuosi dabar į mūsų ekspertus. Prašau pasisakyti. Pirmasis pasisakys ponas e, Šraif, kuris atstovauja Šveicarijos medienos pramonės asociacijai. Gerbiamas mm, pirmininkė, gerbiam pirmininkė, parlamento nariai, ponios ir ponai, labai malonu, kad galiu lankytis šiandieną, dalyvauti šiame pas jūs ir dalyvauti e, šiame klausime. Tam, kad būtų galima veiksmingai kovoti su klimato kaita, reikia iš atmosferos e, pašalinti CO2 tuo metu, kai mes e, O turime mažinti ir šiaip CO2 emisijas. Turime galvoti, kad e, tam tikri veiksmai neturėtų neigiamai paveikti ekosistemų, miškų ir medienos pramonė turėtų būti tvarkoma pagal tvarumo kriterijus. Uh, Ir taip pat e, reikia siekti, kad e, būtų didinamas e, miškų gebėjimas kaupti CO2 ir nepamiršime, kad miškas yra medžiai, bet tie medžiai kenčia nuo oro sąlygų, nuo įvairių lygų ir panašiai. Viena tona kubinio metrų e, medžiuose. Tiek, kas, ką tai sudaro, 33 procentai konversijos veiksnys tarp minkštosios kietosios medienos. Ir galbūt e, tokiu būdu e, galime pagalvoti, kad kietoji mediena turėtų būti ateities mediena, nes Ir aš ateit, e, kitose skaidrėse naudosiu taip pat e, tuos konversijos e, veiksnius, koficijantus, kad iliustruočiau skirtumus tarp minkštosios kietosios medienos. Matote, kaip mes keičiame kitus produktus medieną ir kad tokiu būdu mažiname šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir tokiu būdu vis e, daugiau CO2 sumažinsime mm, CO2 emisijas. E, aš norėčiau Jums e, parodyti, kaip CO2 surišimas gali būti siemas su CO2 kompensavimu ir atitinkama rinka mes turime labai tvirtą teisinį kontekstą yra e, numatęs tam tikros prievalės operatoriams, kurie e, naudoja kastinį kūrą elektrinėse, pavyzdžiui, turi taikyti vietos kompensavimo priemonės. E, konkrečiai maždaug 10 proc, turi prisidėti prie 10 proc, 10 procentų prie CO2 emisijų mažinimo, kurį sukelia transporto sektorius iki 10 metų. Ir e, e, Taip pat e, yra rengiami vairūs kompensavimo projektai, kurie leidžia sumažinti šiltno efektą sukeliančios dujas, jo emisiją ir taip pat, kurie užtikrintų didesnę CO2 sekvestraciją. E, mes e, bandome pakeisti ankstesnę praktiką, kuri nebuvo visiškai veiksminga, taikydami savo priemonės. Dabar gyvenimas teisės aktų. Iškastinis kuras yra labai svarbus ir e, jį naudojant taip pat paraleliai buvo įkurtas specialus e, fondas, kuris pavyzdžiui, e, į kurį įmokama už kiekvieną e, benzino litrą papildomai fondą mokama 1-2 centai, o didžiausia mokama suma būtų 5 centai. Taip pat inžinieriai, e, mokslininkai e, dirba įgyvendina įvairius projektus ir pateikia aplinkos federaliniam biurui. Ir e, taip pat galima paminėti vieną iš tokių projektų, tai yra šveicariškas medienos absorbavimo projektas, kuris susijęs su šildymu. Matote e, šioje skaidrėje grafiką, e, kuriame pavaizduota, kaip galima įgyvendinti medienos e, absorbavimo projektą. Uh, popieriaus neįtrauktas yra į šį e, projektą, nes popieriaus poveikis nėra labai didelis. E, toliau projekto charakteristika iš šio e, yra apimami keli produktai, pavyzdžiui, mediena, fanera, drožlių plokštės, pluoštinės plokštės ir galvojama apie mm, istorinę gamybą ir apie tai, kaip buvo naudojama mediena ir taip pat e, daromos tam tikros prognozės ateičiai. Projektas pradėtas įgyvendinti 2014 metais ir e, mes e, tikimės tam tikrų rezultatų pasiekti arba per 35 metus dėl medienos, o dėl drožlių plokščių ir plokš, pluošnių plokščių 20, po 25 metų. E, taip pat dėl papildomos gamybos, kuri nesusijusi su minėtais projektais, yra galimybių, galimybių m, mm, užtikrinti tokią papildomą gamybą. Įmonės, kurios dalyvauja medienos absorbavimo efekto projekte, e, turi dėkti atitinkamas priemonės, papildomos priemonės, e, kurių nesant e, tokiam projektui nebūtų galbūt galima įgyvendinti. Ir tai yra papildoma sąlyga dalyviams projekto. Matote šios skaidrė, kaip veikia visas projektas. E, koks yra poveikis šio projekto? 2015 metais mes e, matėme, kad tik 56 procentais padidėjo siekiamas e, metinės kiekis mažinimo emisijų. Ir Taip pat kilo problemų dėl to, kad didelių medžių yra pernelik daug, dėl to atsiranda labai e, dideli tamsaus miško plotai, kurie neabsorbuoja e, CO2 tiek daug e, ir mes norėtume taip pat diversifikuoti miškų sektorių ir kokį turi poveikį projektas medienos pramoniai. E, yra veiksmingos priemonės įdėktos, kurios leidžia veiksmingiau kovoti su klimato kaita ir taip pat e, skatinama naudoti medieną e, gaminiams, kurių gyvavimo trukmė yra kur kas ilgesnė. Dabar išvados miškų referencinis e, lygmuo turėtų siekti užtikrinti, kaip galima, tvaresnį medienos lygį laikotarpį nuo 10 iki 30 metų. Taip pat e, reikia, e, kaip galima, labiau skatinti medienos, produktų iš medienos gamybą Ir taip pat reikia e, imtis priemonių, kurios leistų geriau e, tvarkyti e, miškų visą turimą rezervą. Reikėtų taip pat sutelkti įmonės, e, kadangi tokiu būdu būtų galima, kurios užsima miškininkystė, būtų galima lengviau tvarkyti miškus, nes yra labai sudėtinga visą procesą įgyvendinti, kai bendraujamas su labai dėliu skaičiu miš, e, miškų savininkų. Ačiū. Toliau kreipiuosi į kitą mūsų kalbėtoją, daktarą Peterį Mairį, kuris yra iš Austrijos mokslinio tyrimų centro miškininkystės klausimams. Labai ačiū, e, ponė pirmininkė, gerbiami E, kolegos. E, man labai malonu su jumis kalbėti apie e, tai, kokį vaidmenį miškai atlieka klimato kaitos sistemoje. Ir kai mes kalbame apie OSCF e, reglamentą, turime suprasti, kad turime kalbėti apie CO2 išmetimo mažinimą. Manau, kad tai yra mūsų klimato siekių įgyvendinimo pradžia. Pirmiausia, turime suprasti, kas tai yra, kas yra e, šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kas yra anglės dvideginis. Prie šio klausimo aš sugrįšiu pačioje pabaigoje. Miškai taip pat kenčia dėl klimato kaitos, apie tai jau šiandien buvo pasakyta. Matote, e, kad e, atsiranda daugiau pesti, kenkėjų, įvairiausių insektų, ken, kurie tik tai papildo įvairias stichinės nelaimės, pavyzdžiui, potvinius ar sausras. Miškai iš dalies gali būti klimato politikos sprendimas. Ir Austrijos atveju tai uh, galima pastebėti, šis uh, didysis uh, paveikslas viduryje rodo, kad e, labai 400 milijonų tonų anglies e, yra pagaminama per miškus, 41 procentas biomasiai ir e, nekalbant jau apie dirbožėmį naudą ir panašiai. Klimato politikos srityje yra labai svarbu kalbėti miškininkystę. Ir šiandien, kai kalbame apie klimato kaitą, visi puikiai žinome apie tai, kokie yra tarptautiniai susitarimai, koks yra kontekstas. Paryžiaus susitarimai yra mūsų diskusijos e, parengiamoji dirba, todėl mes e, kalbėdami apie uh, įvairius uh, uh, fondus, uh, turime galvoti pirmiausia apie tai, taip pat ir apie ES politiką, bet to dar turi būti vykdymas nacionalinių lygmenių. Austrijos nacionalinio gyvenimo priemonės yra siejamos su klimato politikos bendraja politinė sistema. E, bet turime nepamiršti ir kitų politikos ryčių, šiandien jau tai buvo paminėta ir šiandien labai svarbu apie tai pagalvoti. Gali būti ir greičiausiai iškils ES politikoje tikslingų konfliktų tarp skirtingų politikos ryčių. Ir kai kalbame apie miškų vaidmenį ir miškų produktus ir panašiai, turime galvoti apie sąsają su kitomis politikos rytimis, kad išvengtume uh, tų tikslingų konfliktų ir turime stengtis e, susijęti skirtingas politikos rytis, apie ką mes dažnai kalbame. Tai nėra lengva padaryti, tai labai toli siekiantis tikslas, bet vis tik tai mes turime suprasti, kad tos politikos kartais viena kitą uždengia. Jau e, kalbėjome anksčiau apie tai, kad ES turi sukurti biologinės ekonomikos strategiją, tai būtų viena iš labai svarbių e, strategijų, kuri galėtų būti suderinta su E, kitomis e, e, su miškininkise susijusiomis politikos rytimis, kurios jau anksčiau yra įvardintos. O dabar aš norėčiau grįžti prie miškų ir medienos. Be abejo, mediena ir miškai e, nėra tik tai anglies e, šaltinis. Apie tai mes turime labai aiškiai kalbėti. E, Prieš mane kalbės kolega jau minėjo, kad aišku, miškininkistės produktai yra labai svarbus, bet kitas aspektas, kuris yra dažnai pamirštamas ir kuris turėtų būti dažniau paminimas diskusijoje, yra uh, pakei, pakaitalų klausimas, pakeitimo klausimas. Labai dažnai mes sakėme, sakome, kad apie tai svarbu pagalvoti. E, miškų, medžių E, medienos produktų pakeitimas, ko nors kitų visuomenėje. Taip pat ir natūralioje aplinkoje turime rasti pakaitalų šiems dalykams. Austrijoje jau yra pradėtas gyveninti bendras projektas, per daug greitai bėgama mano skaidrėse, Štai čia e, matome e, Austrijos medienos grandinės projektą. Jis buvo rengiamas kartu su Austrijos miškininkystės mokslinių tyrimų centru, su mano institutu, e, mok, e, biologijos e, gamtos mokslo universitetu ir kitojais Austrijos mokslininkų kolektyvais. Buvo sutelkta labai daug įvairių e, mokslinių žinių ir buvo kalbama apie tai, kaip miškai, miškininkystė gali prisidėti prie CO2 problemų Austrijoje. E, buvo suformuluoti skirtingi scenarijai ir e, visuomet yra klausima, kas būtų jeigu. Jeigu miškai ir toliau būtų naudojami taip kaip dabar, kas būtų. Ir čia yra išvelgiami trys galimi scenarijai. Taip pat yra, kas sakoma, kas būtų, jeigu miškus dar daugiau naudotume negu dabar. Jeigu mes jos labiau panaudotume energijos gamybai, medienos produktams arba kas būtų, jeigu mes importuotume daugiau medienos produkcijos. Dar buvo suformuluotas kitas scenarius to atveju, kas būtų, jeigu miškai būtų naudojami mažiau ir jeigu būtų išplečiami e, saugomi plotai. E, ir kitas kraštutinis scenarius būtų toks, nutraukiame miškininkystę visiškai, paliekame miškus ir leidžiame jiems aukti taip, kaip yra. E, taigi atlikdami tokius e, scenarius mes patys su dideliu susidomėjimu stebime, koks būtų rezultatas. Ir galiu pasakyti, kad e, sutelkus skirtingų ekspertų mintis išriškėjo daug įvairių modelių. Aš detalių jums nepristatinėsiu, bet aš galiu pasakyti, kad tyrimai tikrai nebuvo baziniai. Trys skaidrės, kurios rodo, kokie pasiekti rezultatai. Kągi čia matome? Nepaisant mūsų pasirinkto modelio ateičiai kaip būtų naudojami miškai ir medžiai, e, visuomet mes kalbame apie spigliuočius medžius. Aš e, galiu pasakyti, kad padidėjo tik tai e, lapuočių medžių plotai, o spigliuočiai medžiai sumažėjo. <laughs> Ir E, suprantame, kad reikia galvoti apie tai, kaip spigliuočius e, medžius galėtume mažiau naudoti. Dar vienas dalykas, kurį aš norėjau paminėti nuo pat pradžios, tai yra pakeit, pakaitalų poveikis, kuo galime pakeisti. Štai čia matome pavyzdinį scenarijų. E, kas būtų, jeigu dirbtume taip, kaip yra dabar? Dešinės stulpelis jums rodo, kad CO2 duobės efektas atsirastų šviesus žydras stulpelis rodo, kad tos priemonės atneštų naudos ir mažinant emisijas. Pavyzdiniam scenariui matome, kad 1,2 milijardai tonų, 1,5 milijardai tonų CO2 e, būtų e, nesukūrėmi. Ir tai e, prilikstų maždaug 20 metų Austrijoje išmetamų, per 20 metų Austrijoje išmetamų CO2 tai būtų naudingas pakaitinis efektas, kuris buvo pritaikytas ir kitiems scenarijams. Aš vėlgi stengsiuosi nesileisti detalės, bet trumpas e, pastebėjimas apie scenarius. Nedidelis skirtumas yra tarp to, ar mediena yra naudojama daugiau energijos gamybai ar medienos produktams. Visuomet mes turime galvoti apie pusiausvirą tarp miškų panaudojimo ir pakai, pakaitalų. Uh, miškus pakeičiančių priemonių atradimą. E, mano kolega kalbėjo apie tai, kas būtų, jeigu mes visiškai nutrauktume miškų naudojimą. E, matome e, geltoną stulpelį, kuris taiga labai smarkiai išauga. Tai būtų CO2 emisijų, toks būtų padarinys CO2 emisijoms, jeigu visiškai nebenaudotume medienos produktų. Toks būtų įdomus rezultatas. Taigi mes labai E, aktyviai pasisakome už tai, aišku, turime atsižvelgti į pakaitalų poveik, poreikį. Ir dabar perinu prie išvadų. Išskirsiu penkis pagrindinius pastebėjimus. Visų pirma, e, medienos e, produktų panaudojimas ir tvari miškų valdyba yra naudinga šiltnamio efektą sukeliančių dujų pusiausvėros užtikrinimui. Kitas dalykas - pakeitimo uh, poreikis yra labai svarbus ir galime čia pasiekti labai ženklių rezultatų e, siekiant pozityvios šiltnamio efektą sukeliančių dujų pusiausviros. E, prisiminkime, kaip anksčiau vis būdavo prisimenama tarša iš kaminų, kai būdavo kūrenama mediena. Tai yra labai svarbu ir labai aiškiai suprasime, kiek naudos atneša kitokių produktų atradimas, pakaitalų atradimas. Kitas dalykas, e, miškai gali uh, ženkliai prisidėti prie poveikio klimato kaitai. Politika, miškinkistas politika pakoregavus galima ženkliai sušvelninti klimato kaitą. Taip pat jau buvo paminėta e, stichinių nelaimių problema. Aš manau, kad šiuo atveju juos negalima pamiršti. Labai svarbu yra kalbėti ir apie nuseklų politikos kūrimą. Kai kuriate politiką, ne, e, stenkitės neapsiriboti tik miškininkistės politiką. Pažvelkite plačiau į uh, įvairias gyvenimo sritis ir pagalvokime apie tai, kokį poveikį skirtingi sektoriai miškininkystai gali turėti. Na ir paskutinis pastebėjimas. E, kalendorius 2030 metai ateis gana greitai e, yra sakančiųjų, kad 2100 metais turės būti įgyvendintas E, tolesnis projektas, nes miškininkistė visuomet reikalauja tolimos perspektyvos. Ir kalbėdami apie miškininkistės politiką, neapsiribokime tik tai 2030 metais, turime galvoti žymiai toliau. Ačiū. Labai ačiū, ponas Majer. Dabar suteiksiu žodį ponui Džeku Magrasi iš Jungtinio tyrimų centro, prašom. Labadiena, ponės ir ponai. Labai ačiū už tai, kad sutikėte galimybę čia dalyvauti. Netrukus e, pakalbėsiu apie LULUSEF europinių lygmenių, bet prieš tai keletą žodžių apie globalų kontekstą. Čia matote, šioje skaidrėje matote ir antropogeninės CO2 emisijas. Ir e, kitoje pusėje matote kur tos emisijos patenka, kokius atmosferos sluoksnius ir kiek e, šių emisijų e, sugeria miškai. Daugelis e, emisijų iš miškininkystės sektoriaus yra aiškiai antropogeninio pobūdžio. Ir matome, kad miškai atsirado abiejose skaidrės pusėse jie yra ir sprendimas, ir problema. Ir būtent dėl to didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas miškams. Jeigu mes norime e, pasiekti CO2 emisijų tikslus, turime įtraukti ir miškininkystę. Paryžiaus susitarime e, valstybių buvo imtasi e, veiksmų tam, kad e, sumažėtų emisijų kiekiai. Ir čia iškila klausimas, kokios turėtų būti tinkamos apskaitos taisyklės miškininkystės sektoriui. Čia reikėtų atsižvelgti ir į žmonių veiksmus arba švelninimo priemonės. Taigi mes naudojame referencijų lygmens taisyklės Ir tas referencijų likmuo buvo parengtas vadovaujantis Kyoto protokolu. Pirmuoju etapu valstybėms buvo taikomos e, tam tikros prielaidos dėl emisijų ateityje. Taigi, rengdami referencijų lygmenį, mes remiamės Kyoto protokolu. Na, o dešinėje pusėje matote, kad kuo daugiau emisijų e, išmetama, e, tuo daugiau e, jų sugeria ir miškai. 2011 metais, kai buvo rengiamas tas referencijų ligmo pagal e, e, Kyoto protokolą, tai tas referencijų lygmo buvo paskaičiuotas antrajam Kyoto protokolo etapui. Jeigu yra sugeriama daugiau emisijų, tai tuomet yra skiriamas vadinamasis kreditas, o jeigu ne, tai tuomet e, duodama debito punktų. Na, o dabar pastebėjome, kad E, galime kalbėti apie tai, jog paskaičiavimai nuo realybės skiriasi šimtų milijonų, e, o tiksliau dviem procentais. Ir neaišku, kodėl e, yra toksai didžiulis skirtumas ir ar tokiemis, tokiais paskaičiavimais galima pasitikėti. Pažvelkime į tai, kaip miškų senėjimas uh, E, įtakoja taršalų sugerimą. Jeigu mažės miškų, tai tuomet bus mažiau sugeriama ir e, išmetamųjų taršalų. Taip pat e, tai reikštų, kad bus kompensuojama tarsi kitose sritise. Galbūt e, nukirsti medžiai bus naudoti pastatų statybai ar panašiai. Mes negalime vadovautis per nelik siaurų požiūrių, orientuotis vien tik į miškininkistės sektorių atskirai, reikia priepti visą LULUSEF sektorių. sektorių Taigi, kai kalbame apie medieną, tai nepakanka kalbėti vien tik apie miškininkystę, reikia turėti omeny visą LULUSEF sektorių. Dabar pateiksiu pavyzdį apie bioenergiją. Biomasę deginant išsiskyrusios emisijos nėra įskaičiuojamos į bendrą emisijų lygmenį. Įsivaizduokime, kad yra uh, pastatyti aštuoni papildomai biomasės įrenginiai. Tai reiškia, kad į referencijų lygį bus įtraukta mažiau emisijų. Bet įsivaizduokime, kad būtų pastatyti tik du įrenginiai. Tai tokiu atveju šalis gautų daug kreditų, kaip kad atsitinka ir dabar, gyvendinant Kyoto protokolą. Uh, Ir taip atsitinka dėl to, kad yra tarsi nutolstama nuo tos e, prognozės, kurios negalima koreguoti. Įsivaizduokime, kad pastatyti aštuoni renginiai ir e, tuomet emisijos e, yra įskaičiuojamas ir į referencijų lygį. Ir tokiu atveju e, bioenergija nebūtų įskaičiuota į LULISEF. Ir dėl to iškiltų pavojus e, apskaitos taisyklėms ir būtent to mes norėtumėm išvengti. Tai ką mes siūlome? Mes siūlome, siūlome naujovišką referencijų lygmenį. Uh, Čia būtų išlaikyta aštuonių klasterių dinamika, tačiau nustatant tą referencijų lygmenį nebūtų atsižvelgiama į ateities politiką, bet būtų atsižvelgiama į pas, pasų politiką. Tai reikštų, kad būtų tiesiog orientuojamas į istorinį periodą, kaip ir kitose sektoriuose. Štai, pavyzdžiui, žemės ūkio sektorius. Jeigu čia niekas nesikeičia, ne, ne, nekeičiamas valdymo priemonės, tai išlieka ir tokios pačios emisijos. Taigi ir miškininkistės sektorių mes norime priartinti prie kitų sektorių, tam, kad jūs, juos būtų galima lengviau palyginti. Taigi tik e, e, atliekant apskaitą būtų atsižvelgiama tik į pasikeitusias valdymo priemonės. Kokį konkretų poveikį turėtų mūsų pasiūlymas? Aišku, viską reikia vertinti bendresnėme, platesnėme kontekste, e, kalbant apie ES miškininkystės sektorių. Daugelie šalių miškai vis sensta. Duomenis rodo, kad e, miškai nustojo aukti, kai kur miškų skaičius pradėjo mažėti, miškai tampa vis brandesni. Pirmą kartą teikiame tokius duomenis ir mūsų duomenis rodo, kaip pasikeistų e, referencijų lyg, lygmuo. Aišku, e, valstybės narės turės gyvendinti tą mūsų pasiūlymą dėl referencijų lygmenį. E, na ir mūsų pasirinktas modelis atitinka ir natūralią miškų dinamiką. Mėlynai matote, kaip per pastaruosius metus keitėsi miškai dėl rinkos poveikio, dėl oro sąlygų. Matote, kaip duomenys yra palyginami su 2009 metais. Taip pat matote, kad ir pajamų iš miškininkistės sektorių sumažėjo taip ir dėl, ir dėl to, kad miškai sensta. Bet kokia, priemonė būtų, bet kokia pakeista miškų valdymo priemonė būtų įskaičiuojama prie referencinio likmens. Taigi mes atsižvelgėme į miškų senėjimo dinamiką, taip pat bioenergetiką, bandome miškininkistės sektorių palyginti ir su kitais sektoriais. matome, kad mūsų pasiūlymas e, rodo, jog paskaičiavimai skiriasi 2 e, procentais su tuo, kas e, buvo paskaičiuota 90-aisiais metais. Mes turime atsižvelgti į tai, kad LULUSEF sektorius išskiria vis daugiau emisijų. Uh, ir mes turime tas emisijas mažinti. Na ir paskutinis mano sakinys. Mes turime užtikrinti, kad miškininkystės sektoriai apskaitos taisyklės būtų patikimas. Ir mes neturime pamiršti miškininkystės sektoriaus formuodami ilgalaikį ES politikos perspektyvą. Ačiū. Dabar kviečiu poną Stefan Pingen, e, kuris e, atstovauja Vokietijos ūkininkų asociacijai. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai, ačiū už tai, kad mane pakvietėte į šios dienos klausimą. Jis tikrai labai e, svarbia tema. Žemės ūkis ir miškininkystė taip pat kenčia dėl klimato kaitos. Ir kai mes ateityje apie, kalbėsime apie klimato kaitą, turėsime skirti vis daugiau dėmesio ir žemės ūkiui ir miškininkystiai. Aišku, ir šie sektoriai išskiria šiltnamą efektą sukeliančių dujų emisijų. Mes tas emisijas jau mažiname ir toliau tai darysime. Vis dėlto nepamirškime, kad žemės ūkis ir miškininkystė taip pat yra ir sprendimo dalis. Uh, ir dėl e, atsinaunančios energijos, ir dėl to, kad prisideda prie CO2 emisijų mažinimo. mažinimo. Na ir mūsų tikslas užtikrinti, kad žemės ūkis ir miškininkystė dar labiau sumažins CO2 emisijas. Kalbant apie e, Paryžiaus susitarimą, ten pripažįstama, jog žemės ūkio sektoriai tenka labai svarbus vaidmuo apsirūpinant maisto produktais. Labai svarbu, kad ir toliau ne, kad nebūtų pamirštas šis labai svarbus žemės ūkio sektoriaus vaidmuo. Žemės ūkis ir LULUSEF e, ir ateityje nusipelno mūsų dėmesio. Komisija pateikė keletą pasiūlymų dėl e, naštos pasidalymo ir LULUSEF ir e, tuos pasiūlymus, ne, tų pasiūlymų nereikėtų atskirti vieną nuo kito. Kalbant iš žemės ūkio sektoriaus perspektyvos, yra būtina užtikrinti tinkamą naštos pasidalėjimą. Vis dėlto žemės ūkio sektoriaus galimybės tą naštą sumažinti yra gana ribotos. Juk žemės Uh, ūkio sektorius turi užtikrinti ir apsirūpinimą maisto produktais. Labai svarbu ir kad uh, maisto gamyba nepersikeltų kitur. Taigi mes ir toliau darysime viską, kad užtikrintumėm didesnį veiksmingumą ir kovodami su klimato kaita. O dabar pasiūlymas dėl LULUSEF, Kopa Kozeka Kožeka, atsiprašau, jau seniai e, reikalauja, jog būtų atsižvelgiama ir į LULUSEF potencialą. E, pavyzdžiui, turint omeny žaliavų paklausą. Ne visą laiką tai manoma atsižvelgti atliekant e, CO2 emisijų apskaitą visame pasaulyje. Reikia orientuotis į LULUSEF turimą potencialą. Jis yra žymiai didesnis. Komisijos pasiūlyme yra numatyta 280 milijonų, bet poveikio vertinime kalbama net apie 424 milijonus. Reikia daugiau paskatų žemės ūkio sektoriai ir miškininkystėje, mes tam pritarėme. Šių sektorių potencialas yra žymiai didesnis negu tas, kuris numatytas poveikio vertinime. Labai svarbu, kad būtų mažinami ir Labai svarbu, kad būtų mažinamos ir biogeninės emisijos. bet įtraukiant miškininkistės sektorių turi būti taikomas ir tam tikras lankstumas dėl miškų apželdintų plotų. lankstesnės taisyklės ULISEF turi atsipirkti kaštų prasme. Galbūt sumažėtų ir emisijos. Na, o šioje skaidrėje matote, kad čia yra sumažintas Čia yra pavaizduotas didesnis šiltnamio efekto, efektą sukeliančių dujų sumažėjimas, negu kad paskaičiuotas referencijų ligmuo. Ir kopakožeka nuomonė, tai neturėtų būti laikoma emisija. Tas skirtumas neturėtų būti laikomas emisija. Uh, Kožeka organizacija mano, kad labai svarbu atsižvelgti ir į žemės ūkį bei LULUSEF. E, LULUSEF turėtų e, būti didesnis lank... turėtų būti skiriama, e, skiriamas, turėtų būti nustatytas lankstesnės taisyklės atsižvelgiant į didžiulį potencialą. Potencialas yra didesnis negu 280 milijonų. Taip pat e, reikia atsižvelgti ir taikyti lankstesnės taisyklės ir apželdintiems miškų plotams. Taip pat reikia nustatyti ir tinkamus referencijų lygmenius, taip pat ir lankstumą. Žemės ūkis ir liuliusef sektoriai neturėtų būti atskirti vienas nuo kito, jie turi daug sąsojų, todėl turėtų būti vertinami bendrame kontekste. Ačiū. Spingen. Labai ačiū. Dabar atėjo laikas išklausyti paskutinę ekspertę, kuri atvyko pas mus. Tai yra Hanna Nowat Fern organizacijos atstovė. Dėkuoju, aš bijau, kad e, galbūt pasikartosiu, bet prašau kantrybės, nes esu paskutinė kalbėtoja, taigi kiti galbūt pasakė jau daug iš to, ką norėjau. Ačiū, kad pakvietėte mane šiandieną. E, Liulių CF tai yra vienas iš tokių baisių, mano nuomonė, e, sutrumpinimų reikia, kad žmonės priprastų prie. E, jo vartojimo. Buvo labai įdomu išklausyti kolegų ir štai aš noriu du svarbiausius dalykus pasakyti. Pirmiausiai, mums reikia ambicingesnio tikslo. Taip vadinama no debit taisyklė ketvirtame straipsnėje išdėsta LUSIEF reglamente e, yra nepakankamai griežta ir taip pat reikia sąžininko apskaitos taisyklių, kurios gerą pavyzdį parodytų ir kurios e, leistų e, tvarkyti su miš, tvarkyti miškus e, ir užtikrinti stipresnę aplinkos apsaugą. Mes taip pat turime kovoti su klimato kaita, nes klimatas tikrai šyla. Matote, kad 15 metai buvo šilčiausi ir nuo to, kai buvo pradėta fiksuoti temperatūra, XIX amžiaus 90-metyje pastarėjai 15 metų buvo šilčiausi. Matote šioje nuotraukoje šeimą, kuri neteko sūnaus pernai dėl jų atlygės, nes iš amžino įlaš, į, į, į, įšalo žemės e, atitirpo tam tikri jų atlygės sukėlėjai. Ir iš tikrųjų e, kovoti su klimato kaita yra e, ne tai brangu, kaip, gal, kaip e, tai kainuos kur kas mažiau negu pasiekmes, jeigu mes nieko nedarysime. Ir kodėl LULUSEF ir miškai yra tokie svarbus? Šiaip miškų vaidmo kovojant su klimato kaita e, tapo ypatingai svarbus, kaip niekad. E, svarbesnis, kaip niekada anksčiau, matote šį grafiką ir jisai kaip tik atspindi miškų svarbą kovant su klimato kaita. Pasižiūrėkite į e, spalvas apačioje mėlyną, e, rožinę, oranžinę, tai yra įvairūs galimi scenarijai dėl klimato kaitos, 2 laipsniai Celsijaus pusantro e, tai yra vienas iš mūsų tikslų, bet pagal tuos visus scenarius po 14 metų viskas nueina žemiau nulio ir e, e, prieida prie išvos, kad miškai vaidina svarbiausią vaidmenį, užtikrant, kad temperatūra nekiltų ir tai yra galbūt pigiausias būdas. Ir dėl to labai svarbus yra LULUCF. Europos Sąjungoje mes turime per ateinančius 30 metų plėsti miškų plotą. Matote, čia paskaičiavimus ES yra ir kitų paskaičiavimų, kurie galbūt parodytų kiek kitokį vaizdą, bet neseniai atnaujinti duomenys. Austrai, e, Austrijos mokslininkai e, atliko šios paskaičiavimus ir matome, kad ES mažėja absorbavimo, miškų absorbavimo pajėgumai. Galbūt aš jau dabar pradėsiu e, kartoti mintis e, kitų ekspertų, bet štai ką noriu pasakyti. Mūsų tikslas yra e, kovoti su klimato kaita, kurią sukelia žmogaus veikla antropogenė ir reikia teisingumo principą įdėkti. Reikia užtikrinti tiesioginį ryšį tarp atsakomybę už emisijas ir atsakomybę už emisijų mažymą. Taip pat reikia užtikrinti kontrolę e, to absorbavimo elemento. Matote dvi nuotraukas ir principas yra toks, kad šalis turi būti atsakingos už tas komisijas, kurios atsirado dėl jų veiklos. Pavyzdžiui, dėl vulkanų unikalinių įsiveržimo jos nieko negali padaryti. E, Taip pat žinome, kad mm, miškuose taip pat įvyksta tam tikrų natūralių reiškinių, bet yra ir kitų priemonių. Miškų valdymas, kuris būtų palankus aplinkai, išlaikyti miškų plotus. Taip pat e, tai yra svarbus elementas, reikia pagirti tuos, kurie gerai tvarkosi ir taip pat mes atsakingi už emisijas, kurias galime kontroliuoti. Šios skaidrės kaip tik ir rodo tuos principus, e, pagal kuriuos reikia miškų referencijų lygį e, skaičiuoti ir mes taip pat turime galvoti, kaip kompensuoti emisijas tas, už kurias esame atsakingi. Mes Europoje turime labai stiprių uh, E, priemonių, pavyzdžiui, e, žemės naudojimo apskaitos taisyklės įsigalios. Ir klausimas jums, komiteto nariams, yra toks, kaip užtikrinti, kad tos taisyklės, kurias mes tvirtiname, būtų geras pavyzdys. Dabar pagrindinės mano mintys, e, aš nebekartosiu, jūs matėte, kas parašyta, taigi tiek, ačiū uždėmesi. Dėkoju. Ačiū Jums visiems. Dabar suteik, e, padėkosiu visiems ekspertams ir suteiksiu žodį nariams, kas norėtų pasisakyti, pakomentuoti ar pateikti klausimų. E, ponas Torvalds. Dėkuoju. Tikrai buvo labai įdomu. bandau tarp eilučių įsiskaityti, e, įsiklausyti į pasisakymus. Tikriausiai mums pavyks užsitikrinti neblogų kompromisų. Turime problemų, beveik visi iš jūsų minėjote referencinį lygį, taip pat, kad reikia geriau užtikrinti išmatavimus to lygmens tiesiogiai ar netiesiogiai minėjote 3,5 procentų viršutinės ribas. Mes žinome, kad atsirado šis procentas dėl to, kad apskaičiavimai nebuvo tikslus kažkada padaryti. Ir kad e, nebuvo iki galo suvokiama, kas vyksta miškuose ir e, buvo sakoma, kad negalime užsitikrinti aukštesnio rodiklio. Mes e, iš tikrųjų jau beveik žinome viską puikiai, kas vyksta miškuose, nes e, labai atidžiai e, žiūrima, tarsi skenuojama viskas, kas vyksta miškuose. Bet jeigu mes e, suskaičiuosime ne visus medžius, ypač šalyse, kuriuose yra daugiausiai miško, ar mes turime būti baudžiami už tai, kad mūsų statistiniai duomenys yra geresni. Aš dar grįšiu prie to statistikos klausimo. Tačiau galiu pasakyti, kad tikrai e, buvo labai įdomus pasisakymai. Gal iš paskutinio pasisakymo sukėlė tokį nusistebėjimą. Vienas dalykas, kad sensta miškai ir buvo nuotrauka seno miško ir buvo tarsi palyginama tai su ugnikalio išsiveržimu. Aš bijau, kad tikrai galima kontroliuoti tą uh, procesą medžių senėjimo, bent jau Suomijoje mes viso nuolat e, kreipiame dėmesį į tai. Nežinau, ar bus e, įsiklausai mūsų mintis, aš visuomet labai e, įsi... susinervinu, kai kas nors sako, mes nežinome, kas vyksta mūsų miškuose. Neturime vieną dievą pagonių, kuris buvo atsakingas už miškus Suomijoje, Suomijos mitologijoje. Taigi man atrodo, kad mes e, turėtume vėl sustikti su ekspertais ir tęsti šią diskusiją. Ponas Javar, ačiū. E, visiškai aišku yra tai, bent jau tai pamatėme iš pasisakymų, kad LUSEF yra ES klimato kaitos pastangų e, vienas iš svarbiausių klausimų ir parlamente diskusijos nebus lengvos, taip pat nebus lengva diskutuoti parlamentui su komisija ir taryba. Norėčiau tris dalykus paminėti. Pirmiausiai, Bendrasis požiūris ar siekis LULUSEF reglamento. Hanna Mot savo pasisakymę labai aiškiai e, parodė, kad mes e, nenorime nulinių salduotų emisijų, bet turime pirmiausiai siekti e, klimato kaitos tikslų tai yra ne nulinių, o neigiamų emisijų mums reikia, kad užtikrintume, jog temperatūra nepakiltų aukščiau pusantro laipsnio. Reikia galbūt ne tiek į miškų sektorių gilintis, bet apskritai kalbėti apie žemės naudojimą ir žemės naudojimo keitimą. Ir reikia užtikrinti iki 50 metų neigiamas emisijas, kad būtų pasiekti Paryžiaus sutarimo tikslai. Antras klausimas, kuris susijęs su šituo Mes, kai kalbame apie miškus, dažnai pamirštame kitus žemės ūkio sektorius ar kitas ekosistemas. Mes turėtume minėti bioįvairovę. Miškų tvarkymas nėra tik su klimato kaita susijęs klausimas reikia nepamiršti to, kokie svarbus Europos miškai ES e, bioįvairovės strategijai, e, bioįvairovės apsaugos e, sritise. Taip pat yra kitas svarbus dalykas lankstumas pastangų dalymosi reglamentas. E, e, kyla klausimas, e, koks yra deramas lankstumo lygis, žiūrint į pastangų dalymosi reglamentą ir LULUCF ir emisijas. Tai mes, manau, turėtume nepamiršti Paryžiaus tarimo ir reikėtų apriboti lankstumo galimybės. Ir trečias pastebėjimas, paskutinis apskaitos taisyklės. Man atrodo, kad tai yra esmė klausimo. Kartais e, sakome, kad turime labai tikslius skaičius, bet e, viskas priklauso nuo apskaitos mechanizmų. Ir man atrodo, jog kartais supaprasnės mūsų požiūris yra į apskaitą e, bioenergetikos sektoriuje. Pavyzdžiui, E, e, galima pasakyti, kad nulinės emisijos e, toli gražu ne, nesusijusios su realybė ir dėl to mums reikia geresnių skaičiavimo, apskaičiavimo metodų ir reikia užtikrinti realius apskaitos, realios apskaitos mechanizmus. Uh, Ir dar kartą pasakysiu, kad nors kalbame daug apie miškus, taip pat reikia nepamiršti pelkių, kemsinų. Pagal e, LUSEF reglamentą e, tvarkymas e, tokių telkinių lieka fakultatyvinis klausimas. Tačiau LULUSEF reik, padeda mums užsitikrinti gerą valdymą e, šlapžemių ir pelkių valdymą, kad būtų galima įvykdyti Paryžiaus įsipareigojimus. Panas Hausling. Fotrygė. Labai ačiū už prezentacijas. Man atrodo, per mažai dėmesio buvo skirta žemės ūkiui, e, žemės naudojimą. Kažkaip daugiau buvo kalbėta apie miškininkystę, tai aš tikrai daug e, e, dėkoju Kopa Kodžeka organizacijos atstovų už tai, kad jis paminėjo ir žemės naudojimą. dažnai ganyklas, e, žaliančios ganyklos yra paverčiamos dirvonais, ariama žemė. Tai yra svarbus aspektas, kurio reikėtų nepamiršti. Antra, Reikėtų stengtis išlaikyti kiek daugiau uh, naudojamų plotų. Bet nepamirškime ir to, kad intensyvus žemės ūkis sukelia emisijų. Galbūt reikėtų naudoti vien tik tais bioenergiją. Um, biomasė naudojamų augalų auginimas taip pat gali turėti neigiamą poveikio aplinkai. Ir taip pat, kai vyksta intensyvi žemdirbystė, tai didėja ir humuso sluoksnis. Įsivaizduokime, kad 50 procentų e, visų plotų yra naudojami intensyviai, tai irgi, aišku, turi poveikį. Reikia e, brėžti skirtumą tarp e, intensyvios žemėnaudos ir nusaikios. Manau, kad tai irgi reikia atsižvelgti atliekant apskaičiavimus. Na ir galiausiai dėl miškų. Vėlgi ir miškai gali būti naudojami įvairiai. Priklauso daug kas ir nuo to, kaip intensyviai miškai naudojamos. Ar yra daugiau spigliuočių naudojama, ar lapuočių. Tuomet irgi vėlgi balansas keičiasi, bendra pusiausvara keičiasi. Thank you too, Madame Jusuf. Sí, mucha, muchas gracias, Presidenta. Vamos a ver. Esta... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šis pasiūlymas yra neatsiejamai e, susijęs su emisijų e, mažinimo 40 procentų padalyjimo. Be abejo, CO2 išmetimas iš miškininkystės turi būti įtrauktas, tačiau šis procesas yra atsveriamas absorbavimo. 80 milijonų tonų CO2 yra sukūriama tik tai. E, ar nemanot, kad tas skaičius yra per mažas? Gal e, prelegentai galėtų pakomentuoti jį? Ar jūs nemanote, kad formulė, pagal kurią yra skaičiuojamas CO2 absorbavimas miško produktuose yra per daug sudėtinga. Ar nemanot, kad ta formulė per daug vazinga? Um, uh, very... Labai ačiū. Labai įdomu buvo klausytis, atsiprašau, gaila, kad negalėjau pradžioje ateiti, turėjau biudžeto kontrolės posėdėje sėdėti. Norėjau tik tai sužinoti, ką e, prelegentai galvoja apie tai, kad mes pagristai bandome sumažinti išlakas iš žemės ūkio, bet tuo pat metu dabar e, bandome viską, ką galime, kad būtų pasi, surašytos priekybos sutartys ir e, maistas galėtų keliauti po visą pasaulį laivais, kurie e, e terš tais pačiais produktais, kuriuos dabar mes norime sumažinti. Europos komisija sakė, kad kai kurios valstybės narės bando ją patraukti dėl bandymo sudaryti tą tip, nes tada produktai būtų vežami į Kaliforniją. Ar nereiktų kažko tai padaryti e, šioje srityje, kad klimato kaitos išvengtumėm, kad užkirstumėm kelią katastrofai? Komisija daro spaudimą ir paraško Europos parlamento nariai už tai balsuos. Uh, Ir man tada kyla klausimas, ar kairė susišneka su dešinėje, mes kai to paties tikslo siekime, niekaip negaliu suprasti, kodėl mes taip darome. Man čia atrodo, kaip mes savo pačių namus bandytumėm padegti ir tuo pat metu skambintumėm gaisriniai, kad jie atvažiuotų tuos namus užgesinti. Um, you, Ačiū pirmininkė, kalba ponas Brans, Branin. Tris klausimus turiu. Aš esu e, socialdemokratų vardu šešėlinis pranešėjas LULUCF klausimų ir atvirai galiu pasakyti, kad man atrodo ši tema nepaprastai sudėtinga. Ir tai yra rimta problema. Matome, kad e, darosi labai komplikuota spręsti nepaprastai sudėtingą klaus, svarbų klausimą ir pavojus iškyla, kad daug ką prarasime toje komplikuotoje sistemoje. Mano klausimas e, būtų toks. Mūsų šešėliniams pranešėjams ir padėjėjams labai rūpi, kaip galėtumėm paversti šį klausimą mažiau komplikuotų. Antras dalykas, kai kalbam apie žemės ūkį, visą laiką man susidarydavo jausmas, kad žemės ūkis nepakankamai prisideda prie anglės dvideginio išmetimų mažinimo, ji tarsi yra paliekiama nuo šalyje, ar aš teisingai čia svarstau. Ir trečias dalykas, Aš suprantu, kad e, miškininkys yra valstybių narių kompetencijos klausimas, bet e, manau, kad e, elementari logika šioje srityje yra, kad mes ES lygmenių turėtume apie miškininkysę daugiau kalbėti. Ačiū, ponas Lės. Ponas Lins, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pateikti porą klausimų svečiams. Visų pirma, kreipiuosi pana Majer. Mes daug kalbėjome apie referencinius lygius miškininkistės sektoriui. Ir man atrodo, reikia kalbėti ne tik apie tai, kaip tie lygmenys paskaičiuojami, bet reikia kalbėti ir apie e, periodus, referencinius laikotarpius, kuriais remiamasi. komisija rėmėsi tokiu referencijų laikotarpiu kaip 1990-2009, e, ką jūs apie tai manote? Dėl to, ką sakė kolegė Ajūso, jūs anksčiau sakėte, kad Liulisaf turi didžiulį potencialą ir aiškiai pasakėte, kad komisijos Jūs iš komisijos tikėjotės 420 milijonų scenarijaus. E, kaip Jūs manote, koks galėtų būti potencialus tas dydis? Now... Labai ačiū. Dabar kreipiuosi į ekspertus. Ar esat pasirengę sureaguoti į klausimus ir komentarus dėl to, kas čia buvo pasakyta? O galbūt pateiktumėt kokių pasiūlymų? ar prognozių. Kas norėtų pradėti? Ponas Pengin, pirmiausia. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau atsakyti keletą klausimų. Visų pirma, pana Hoislink klausimas, ar žemės, ūkio, žemės plotų paskirties keitimas buvo įtrauktas. Uh, Ar, pavyzdžiui, yra atsižvelgta į tokius plotus, kai yra nusausinamas plotas ir buvęs kažkoks tai pelkėtas ruožas tampa dirbama žeme. Komisija atsižvelgia ir į tokius atvejus. E, taip pat buvo atsižvelgta į tokius atvejus, kai didėja žalieji plotai, kaip kad, pavyzdžiui, atsitiko Vokietijoje pastaraisiais metais, arba kai tų žaliųjų plotų mažėja. Uh, arba kaip pavyzdžiui yra uh, nusausinami ir pelkėti plotai. Į Liuliusef viskas įtraukta, ar e, į, niekas nedingsta, ar įskaičiuojama ar viena kryptimi, ar kita kryptimi. Jeigu ariama žemė virsta ganiklai, tai atsižvelgiama ir atvirkščiai. Jeigu uh, sumu, sumažėja humuso, uh, dydis, tai e, į tai irgi atsižvelgta. Dėl bioenergijos kaip e, žemės ūkis prisideda prie bioenergijos? Ar tai būtų e, bioenergija, ar dar kažkas biodujos? Uh, į tai nėra atsižvelgiama, bet atsižvelgiama neigiamai skaičiuojamos yra emisijos. Mes norėtumėm, kad ateityje į tai irgi būtų atsižvelgta, pavyzdžiui, kai vietoj iškastinio kūro yra pradedamas naudoti biokūras. Jau sakiau, kad keičiantis ploto žemės klypo savybėms, jis yra irgi traukiamas į apskaitą. Ar žemės ūkio sektorius pakankamai prisideda prie emisijų mažinimo? Uh, Nuo 90 metų žemės ūkio sektorius 24 procentai sumažino emisijas. Tai nereiškia, kad mes jau pasiekėme tikslą, mes jau einame tinkame linkme ir sumažiname emisijas daugiau negu kai kurie kiti sektoriai. Toliau priekyba. Ar tai yra gerai ar blogai šiame kontekste? Norėčiau pasakyti, kad turint omeny žemės ūkio produktų paklausą. Yra svarbu, kad produktai būtų gaminami į aplinką išskiriant kiek įmanoma mažiau emisijų. Ir čia europietiškas žemės ūkis tikrai gana gerai atrodo lyginant mus su, su kitomis šalimis. Pažvelkime į FAO duomenis. Europoje emisijos už pagamintą vienetą, produkto vienetą yra žymiai žemesnės negu kad kitur pasaulyje. Ir žvelgiant iš klimato, kai, kovos su klimato kaita perspektyvos, tai akivaizdu, kad Europa eina tinkama linkme. Jūs sakėte, kad Liulisef paketas labai sudėtingas, tikrai tam pritariu, reikėtų siekti to paketo supaprastinimo. vis dėlto e, viskas yra taip sudėtinga dėl to, kad e, yra įvairių apribojimų maksimaliems paskaičiavimams. Būtų gerai, jeigu viskas būtų paprasčiau. Dėl žemės ūkio sektoriaus emisijų jau sakiau, kad čia emisijos sumažėjo 20, 24 procentais, mes jokių būdų nesikratome atsakomybės, mes einame tinkamą, tinkamų kelių. Dabar atsakysiu ponui Lins štai Vokietija naudojasi Tüningen instituto duomenimis, kad miškininkistės sektorija potencialas yra kokius šešis kartus didesnis negu tas paskaičiuotas. Taip pat būtų galima įtraukti ir e, nevaldomus uh, miškininkistės plotus, tai tuomet čia potencialas būtų dar didesnis, gerokai didesnis negu kad poveikio vertinime. Ko gero galėtumėm kalbėti apie 900 milijonų tonų. Toks galėtų būti viso liuliuose sektoriaus potencialas. Ačiū. Ačiū. Panas Mayer. Äh, Labai ačiū jau daug kas buvo pasakyta, aš tik tais tarsiu keletą žodžių apie referencinius periodus, apie tai kalbėjo ir kiti svečiai. Aš kalbėjau apie ateities scenarius ir aiškinau, kas atsitiktų, jeigu buvo pasvertos įvairios galimybės susijusios su tvariu valdymu, Ar reikėtų orientuotis į ateitį ar į praeitį? Mes akivaizdžiai pasisakome už tai, kad reikėtų orientuotis į ateitį, nustatant referencinius periodus. Na, ką žino, ar Europos Sąjungoje atsiras e, žymiai daugiau miškų. Valstybėse narėse padėtis labai skiriasi, vienose šalise miškų daug, kitur mažai. Vis dėlto aš manau, kad, kaip jau ir sakė kiti svečiai, potencialas yra didelis. Štai pavyzdžiui, ir Austrijos atveju yra e, potencialas mažinti CO2 emisijas medienos sektorėje. bet e, nėra atsižvelgiama atliekant paskaičiavimus į e, emisijų vengimą. Tai yra dar vienas svarbus faktorius, kuris numatytas ir Paryžiaus sutarime. Dėl to LULUSEF paketas netampa paprastesnis, tik, jis tik dar labiau sudėtingesnis tampa. Na ir dar viena pastaba dėl priekybos politikos ar kitų politikos krypčių. Uh, Taip, yra didžiulis iššūkis atsižvelgti ir kitas politikos kryptis, bet kalbant apie ateitį, tai taip pat labai svarbus veiksnys. Ačiū. Labai ačiū. Pana Štraif. Dankas, var noch eine kleine Frage nach der. Ačiū, buvo klausimėlis ir dėl e, CO2 perskaičiavimo. Kyla klausimas, e, e, kiek e, CO2 emisijų išskiria ruošiant vieną, pavyzdžiui, vieną kubinį metrą medienos. Įsivaizduokime, kad yra tona miško, ir ta tona miško yra perdirbama, bet tuomet skaičiuojant emisijas reikėtų išminusuoti perdirbimui suvartotą energiją. Maybe, Ačiū ir pakviešiu dar kitus, norėčiau dar pakviesti kitus, ponė Auvit. E, atsakysiu porą klausimų. Pirmiausia, ponui uh, Torvaldui, atrodė, kad jūs labai keista priešstatą radote. E, aišku, galima nekontroliuoti miškų, bet jeigu miškų, miškus paliksime savo valiai, tai dinks sekvestracija ir e, tai e, bus nebekontroliuojama. Supraskime, kad kai kurie procesai yra natūralūs, bet juos reikia kontroliuoti. Kitas dalykas, reaguojant pono Braneno klausimą, kad sistema labai sudėtinga ir man atrodo, kad šis dosie labai komplikuotas. Uh, Ir radikalus pasiūlymas sukurti tokią komplikuotą sistemą atsirado dėl to, kad bandome palyginti miškų CO2, ekologišką CO2 ir iškasamojo kūro CO2. Ir dėl to atsirado ta sudėtinga formulė. Jeigu mes nebūtumėm tokios likties sudarę, nebūtų padėtis tokia sudėtinga. Bet uh, E, mes e, galėtume kalbėti apie visiškai kitokius dalykus, pavyzdžiui, miškų vairovės ar kitokios apskaitos sistemą. E, gali būti CO2 mažinimo tikslai skaitmeniniai, kokybiniai ar kažkokie kitokie, bet mes sudarėme tokią lygtį, mes sakome, kad viena tona CO2 miškuose priliksta vienai tonai CO2 iš tos juodosios metalurgijos, pavyzdžiui. Ir jeigu tokios lygybės mes nepadarysime, tai ta, mes nerasime kompensuojamųjų verčių. Ir mes suprantame, kad ten nerastumėm mm, gero sprendimo, nes taigi šis rytis negali būti mažiau komplikuota, negu ji yra. Uh, Porą trumpų reakcijų į kitus kalbėjusius. Atsakant ponu Pingenui, kuris sakė, kad 900 milijonų tonų galėtų būti pagaminta uh, e, uh, e, LULUCF sistema, jeigu būtų įvesta e, tvarumo sistema. Noriu priminti, kad ES tikslo nuo 40 procentų sumažinimas iki 34 procentų jau būtų labai didelis pasiekimas. Ir aš labai norėčiau rasti uh, tokių politikų, kurie drįstų per kitas dėrybas e, atsistoti ir pasakyti, kad toks turi būti ES tikslas. Pono Meijerio komentaras taip pat mm, man sukėlė tam tikrų minčių. Aš manau, kad mes turėtumėm rasti labai tvirtų rėmėjų, e, kurie pasisakytų apie CO2 įtraukimą į ATC sistemą. Aš manau, kad tai būtų labai gera e, galimybė energijos emisijas apskaityti Nes e, dabar, kai mes e, politiką įtraukime į tam tikrų e, formulių sistemą, sudarome sudėtingų sprendimų būtinybę. Aš mielai aptarčiau su jumis naujoviškesnė platforma, kuri būtų paprastesnė bet e, tai nėra lengva padaryti. Ir paskutinis pastebėjimas. Žinoma, atliekant visus tyrimus, galima pakoreguoti rezultatus ir išvadas padaryti tokias, kokiu mes norime. Aš pati praėjusią savaitę lankiausi Suomijoje ir paskutinę dieną Helsinkije aš susitikiau su mokslininku Sampuso Makaliju turbūt e, jį galėtumėt pasikviesti į kitą klausimą parlamente. Jis būtų labai įdomus pranešėjas. Norėčiau pacituoti porą dalykų iš jo paskutinio darbo. Jis palygino skirtingus medienos naudojimo scenarius Suomijoje ir poveikį bendram šiltnamio efektą sukeliančių dujų uh, lygiui iki 2025 metų. Ir uh, buvo pasakyta, kad uh, Labai nepanašu, kad miškų utilizacija Suomijoje ženkliai sumažintų CO2 emisijas. Aš nesu mokslininkė, jis parašė tokius žodžius ir e, jūs galėsite su suomiais, kurių pavardžių aš nesugebu ištarti, aptarti. Aš galiu pasakyti, kad ateityje mes turime e, pakeisti plieną ir cementą medieną. Aš pati ką tik pasistačiau medinį namuką ir galiu pasakyti, kad tai apsimoka daryti, bet supraskime, kad tai negali būti daroma mažintinant absorbavimo lygius. And, uh, Ačiū, ponas Grasi. For, uh, Ačiū už jūsų pasisakymus. Daugelis kalbėjusių kalbėjo apie lankstumą ir LULUCF sudėtingumą. Aš šiek tiek daugiau apie tai irgi norėčiau pakalbėti. Nesileisdamas į konkrečias diskusijas apie lankstumą, galiu pasakyti, kad lankstumas reiškia, kad LULUCF turi būti susijęta su kitais sektoriais. Ir tada kyla klausimas, ar mes prilikstame kitiems sektoriams, ar mes galime lyginti su kitais sektoriais. Negalime lyginti obolių ir kreušių, ne, mes turime lyginti obolius su oboliais, tai yra tokias pat kategorijos, tokiam pat kategorijom. Kuo išskirtinė yra LULUCF ir kodėl jai reikia kitokio traktavimo negu kitiems sektoriams? E, jeigu norite lankstumą taikyti, turite atsakyti šį klausimą. LULUCF yra natūralaus e, anglės dvideginio ciklo e, dalis. Ir mes suprantame, kad papildomas emisijų mažinimas tik tai iš dalies tai eina. Tačiau, kai kalbame apie referencinį lygį, turime kalbėti apie H struktūrų dinamiką. Nei vienas kitas sektorius neturi tokios įtakos kaip senstantis miškai. Ir dėl to miškininkistės sektorius negali būti baudžiamas. Kai kalbame apie politiką ir politikos e, prognozes, kiekviena politika susideda iš daugelio elementų. Ar galima sakyti, kad LULUCF yra tokia ypatinga, kad e, emisijų didėjimą galima atleisti šioje srityje? Mūsų pasiūlymas iš esmės e, į tai orientuotas, mes tengiamės supaprastinti dokumentą. Man atrodo, kad mūsų pasiūlymas dėl LULUCF leidžia jį suvienodinti su kitais sektoriais. Ta prasme, kad amžiaus struktūros dinamikos išbraukimas iš likties negali e, įvesti nuobaudų tam tikroms valstybėms. Bet jeigu mes pakeisime miškininkistės valdymo sistemą, kaip kitose sektoriuose, tada apskaitoje tai turi atsispindėti. Tai yra referencinio lygio pasiūlymo esmė. Labai ačiū. O dabar aš kviečiu mūsų pranešėją parengti išvadą, apie, pasakyti išvadas apie tai, ką šiandien girdėjome. Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems ekspertams. Manau, kad tikrai įvyko geros diskusijos. Aš gavau daug medžiagos e, savo pranešimui, kurį turėčiau pabaigti iki vasario vidurio. Manau, jog diskusija parodė, kad e, iš esmės komisija pateikė gerą pasiūlymą ir kad e, Ekspertai sveikino daugelį komisijos pasiūlymų aspektų, tačiau šiandien taip pat konstatavome, kad vieną kitą dalyką dar reikėtų keisti. Pavyzdžiui, reikėtų pakeitimų e, tokioje srityje kaip referenciniai lygiai miškininkystės sektoriai. Kila klausimas, kaip tas lygis nustatomas, paskaičiuojamas, taip pat iškilo klausimas ir dėl referencinių periodų, kuriais reikėtų remtis. Ir taip pat reikėtų pagalvoti, e, ir apie ateitį, apie laikotarpį po 20 metų, pavyzdžiui, 30 metus. Į šį procesą reikia įtraukti vairias susijusios pusės, taip pat pagalvoti ir apie sprendimą dėl naštos pasidalymo. Taip pat e, dar neaišku, ką daryti su lankstumu, kiek lankstumo yra dabar ir kok, kiek lankščių taisyklių turėtų būti taikomų miškininkystės sektoriai. Buvo gana nedaug kalbėta apie kreditus miškininkystės sektoriui. Taip pat reikėtų ir IPCC taisyklių, galvojant apie ateitį, 30 metų laikotarpį. Kalbėdami apie klimato kaitą, kovą su klimato kaita, turime nepamiršti ir apsirūpinimų maisto produktais. Čia labai svarbus vaidmuo tenka žemės ūkiai. Baigdamas dėkoju ekspertams, kurie mums tikrai labai padėjo. Ačiū jiems už dalyvavimą diskusijoje, taip pat ačiū ir sekretariatui už tai, kad buvo taip puikiai pasirinkta šiam klausimui. Ačiū ir kolegoms bei kolegiams. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Labai ačiū pranešėjai. Ačiū sekretoriatui už tai, kad suorganizavote šį viešai klausimą. Ypač dėkoju ekspertams, kurie šiandien pas mus atvyko. Dėkoju visiems jūsų kolegoms už šią diskusiją. E, už tai, e, kad buvo pademonstruotas susidomėjimas mūsų diskusija. Rytoj susitiksime 10.30 iš ryto koordinatorių posėdis. Dabar gero vakaro.